Je vous, je vous propose que nous commencions euh, tout de suite. Siūlau pradėti posėdį iš karto, mm, klausimą. Kalbėsime apie moterų socialinę integraciją, e, turint galvoje moteris, kurios priklauso tautinėms mažumoms. Aš visus ir visas sveikinu susirinkus šiame posėdėje. Be abejo, nes visų pirma norėčiau pasveikinti ponę Antoniją Parvanovą, kuri rengia pranešimą apie imigrantės ir etninės grupės. Taip pat noriu padėkoti visiems ekspertams, kurie atvyko čia E, kad per šį klausimą pristatytų mums savo išvadas, savo patirtį ir atsakytų į mūsų klausimus. Be abejo, nes aš norėčiau pasveikinti visas parlamentares ir visas dalyves. Pirmiausia, sveikinu ponę Greiner, kur yra Europos e, moterų migrančių tinklo Vokietijoje pirmininkė. Taip pat sveikinu Izabelę Mikalakį, kuri yra uh, žmogaus teisų centro generalinė direktorė Europoje. Ji uh, dalyvavo jau ir mūsų pirmoje diskusijoje. Taip pat sveikinu poną Votakis, kuris atstovauja Europos komisiją. Ir jis dalyvaus mūsų klausime šiandien. Be to, bus labai įdomi diskusija apie integravimo praktiką. Joje dalyvaus ponė Müller Jensen, kuri yra iš Danijos e, moterų ir lygių lygybių informavimo centro direktorė. Taip pat yra ponas Ejup, kuris yra Bulgarijos komisijos e, visuomenės apsaugai nuo diskriminacijos pirmininkas. Ir paskutinis pasisakymas šiandien iš ryto bus iš ponios Bach lūpų. Ji atstovauja Belgijos Europos moterų lobiščių organizaciją. Ir tikimės, kad jie išdėstys keletą pasiūlymų. Dėkuoju visiems už tai, kad susirinkote ir daugiau nebedelsdama aš suteiksiu žodį poniai Parvanovai, kuri pasakys mums tam tikrą kalbą. Ir po to ji turės šiek tiek išeiti aplinkosaugos komiteto, bet sugrįši mūsų e, posėdį. Prašom žodis poniai Parvanovai. Thank you, uh, Mrs. Ačiū, ponė Murinšartie, kolegos, ponios ir ponai. Noriu padėkoti E, jums už tai, kad e, galiu dalyvauti šiame posėdėje ir pakalbėti apie etninių mažumų moterų socialinę integraciją. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad moterų komitetas Europos parlamente e, šiam klausimui skiria labai daug dėmesio. Ir po šio klausimo bus parengtas pranešimas, kuriame detaliai bus aptariama ši problema Be to, mes jau keletą kartų aptarėme skirtumus e, tarp moterų, kurios priklauso įsitvirtinusiems mažumų grupėms ir e, tų, kurios priklauso moterų migrančių grupėms. Turbūt e, mūsų tikslas yra labai daug siekiantis, bet per šią diskusiją bandysime išsiaiškinti skirtumus tarp šių moterų grupių ir e, pasiaiškinsime, ar skiriasi jų diskriminavimo būdai, ar moteris priklausančios mažumoms ir migrantų grupėms susiduria su kirtokiomis e, praktikomis. Aš kaip šio pranešimo autorė ir e, moterų teisų komiteto narė Europos parlamente, lygiai taip pat kaip ir kitos narės, skiriu labai daug dėmesio visoms iniciatyvams, kuriomis siekiama sukurti politinę ir teisinę aplinką, e, E, šiai temai sureguliuoti. Mes stengiamės atsižvelgti į tai, kad gyvename daugia kultūrėje visuomenėje, kurioje matome daug skirtingų kultūrinių, etninių, religinių bendruomenių. Todėl susidurime ES integracijos dilema. Aš noriu pabrėžti faktą, kad priklausyti etniniai grupiai moteriai nereiškia e, tam tikros trūkumo. Todėl e, moterys turi suvaidinti vis stipresnį ekonominį ir socialinį vaidmenį. Savo pranešime aš kalbėsiu apie moterų socialinio integravimo e, problemas, turiu galvoje moteris priklausytėms tautinėms grupėms ir e, kai, problem, kai išvelgsiu problemas, bandysiu ieškoti sprendimų. Šiame pranešime norėčiau išskirti tris pagrindinius aspektus - ES integracijos politikos vaidmenį, E, etninių mažumų moterų vaidmenį ir lyčių lygybės politikos vaidmenį, e, siekiant veiksmingos integracijos ir e, skirtingų, teisinių, skirtingų poreikių patenkinimo. Neretai reikia suderinti skirtingus interesus ir poreikius. Todėl svarbu pirmiausia tuos poreikius išsiaiškinti ir ieškoti būdų jiems patenkinti, kad būtų pagrysti tautinių mažumų grupių moterų interesai patenkinti nėra teisiškai privalomos ES socialinės integracijos politikos bendrijų lygių. Integracijos politika priklauso valstybių narių kompetencijai, todėl mūsų komitetas tam skiria dar didesnį dėmesį. Tačiau dabar integracijos politika įgauna vis didesnį reikšmę ES lygių, todėl mes stengiamės sukurti bendrą požiūrį ir integracijos būdus bendrai ES visoje. Integracija įgyja vis didesnį reikšmę, nes ekonominis, socialinis ir demografinis matmuo įgyja vis daugiau e, matomumo. Stengiamės atsižvelgti į tai, kad socialinės integracijos politika nustato sąlygas, kurios turi e, poveikio moterų galimybėms susidoroti su įvairiomis kliūtimis ir mes norime e, sukurti galimybės tų moterų įtraukimui psichologiniam į visuomenę. Be to kalbame apie administracinę ir um, valstybių rolę sprendžiančias problemas. Bandome išsiaiškinti faktorius, kurie trukdo etninių mažumų moterų integracijai. Ir e, taip pat e, lyginsime jas su moteriamis priklausančiamis daugumoms. Kalbėsime apie jų išsilavinimą, kalbų žinias, e, teisės į būstą, darbo galimybės, užimtumo sąlygas. Todėl svarbu imtis pastangų toliau ir ES, ir nacionalinių lygių, kad būtų visiškai panaudotos turimos priemonės, stengiantis etninių mažumų moteris geriau integruoti į mūsų visuomenę ir leisti sėkmingai e, pasiekti mūsų tikslų. Tuo baigsiu ir e, kadangi aš esu pranešėję, e, E, dokument, rengiant dokumentą, kuris e, bus priimamas ekologin, e, aplinkosaugos komitete, tai turėsiu šiek tiek išeiti, bet sugrįšiu ir padarysiu viską, ką galiu, kad išklausyčiau jūsų. Ačiū, ponia Parmanova. Dėkoju už jūsų trumpą kalbą už tai, kad supažindinote mus su savo darbas rytimi. O dabar noriu pasveikinti visas kolegės dirbančias mūsų komitete ir kovojančias už moterų ir vyrų lygiateisiškumą Europos Sąjungoje. Pone Eva Britsvensen negalėjo šiandien atvykti į posėdį, aš atsiprašau jos vardu. Tačiau ji stebės mūsų posėdį. Na, o dabar žodį perduosime ekspertams. Pirmiausia, e, žodis poniai Grainer, kuri yra Europos moterų migrančių tinklo vadovė. Aš tikiuosi, kad ji kalbės e, neilgiau nei 10 minučių. Žodis jums. um, honorable MIPs, ladies and Garbus parlamento nariai, ponios ir ponai, noriu padėkoti Jums už uh, man suteiktą galimybę kalbėti tokią svarbę temą uh, - moterų migrančių įtraukties temą, kurią aš Jums ir pristatysiu. Mes esame migrančių moterų tinklas, tai nacionalinė platforma, ES narėse, Latino Amerikos šalyse. Mes rengiame įvairias ekspertizės ir teikiame jas migrantims. Mes bendradarbiaujame nacionaliniu lygmeniu ir uh, stengiamės sutelkti savo jėgas ir dirbti ir ES lygmenį. 2007 metais prasidėjo mūsų tinklo istorija Briuselyje. Europos lobistės pakvietė moteris iš migrančių tinklų, kad jos galėtų pasikeisti savo patirtimi, kaip joms e, sekasi gyventi ir dirbti kaip migrantės Europoje. Buvo išleista ir publikacija Vienodos teisės vienodi balsai migrančių moterų Europos Sąjungoje. Kalbant apie moterų migrančių socialinę įtraukti, mes, nusprend, mes išnagrinėjome situaciją ir nusprendėme, kad teisinis statusas dažnai tampa kliūtimi. Uh, teisinis statusas dažnai trukdo visiškai įtraukčiai. Pavyzdžiui, užsienietė iš tam tikros valstybės tik po dviejų metų gauna leidimą gyventi. Tokiu būdu, e, jei e, pažeidžiamos jos teisės ir mes norime paskatinti įtraukti šią srityje. Švietimas ir užimtumas taip pat yra svarbi tema ir daugelis migrančių iškelia tokį klausimą, kodėl jos turėtų persikvalifikuoti juo labiau, kad e, turi tam tikrą išsilavinimą savo šalyje, o um, naujojoje šalyje, į kurią ji yra atvykusi, dažnai tas kvalifikacijos nepripažįstamas. Mes uh, Dabar stengiamės e, suvienodinti išsilavinimo lygį. Kita problema yra e, nepakankamas atlyginimas, taip pat e, kita problema - seksualinė sveikata ir reprodukcinės teisės. Dažnai moterys neturi sveikatos draudimo. Be to, dažnai pačios negali nuspręsti, ar jos nori turėti šeimą ar ne. Smurtas prieš moteris migrantės yra pastebimas vis dažniau e, tokie dalykai kaip e, organų apipjaustimas, e, smurtavimas prieš moteris yra pastebėti. Kalbant apie teisinį statusą, Mes norėtume, kad būtų numatytos labai aiškios procedūros suteikiančios leidimą gyventi buvimo šalyje migrantėms. Mes taip pat manome, kad turėtume kalbėti apie dokumentų neturinčias moteris migrantės, kurios dirba ES, tačiau yra tarsi nematomos. Esama daug jų teisių pažeidimų, todėl kad jos negali kreiptis į policiją, jos tiesiog priklauso pažeidžiamai grupiai. Mes e, rekomenduojame, kad šiams moteriams būtų suteikta pilna prieiga naudoti savo teisėmis. Svarbu priimti reikiamus teisėkuros aktus aktus ir keisti įstatymus nacionalinėse valstybėse narėse. Mes rekomenduojame ir numatyti aiškias ir paprastas procedūras, kuriomis remiantis būtų pripažįstama profesinė migrančių kvalifikacija. Parengėme rekomendaciją pagal kurią turėtų būti pripažįstamas įsilavinimas, o kalbant apie kalbų barjerą, reikėtų suteikti nemokamą galimybę mokytis kalbos, atsižvelgiant į migrančių profesinę kvalifikaciją. Ja reikėtų stengtis kelti. Savo rekomendacijose mes taip pat teikiame tam tikras strategijas, kaip būtų galima pagerinti užimtumo situaciją. Mes rekomenduojame um, pradėti savo verslą, tačiau daugelis migrančių moterų nežino, nuo ko pradėti verslą, taigi mes teikiame paramą. Taip pat pastebėjome, kad šioje srityje esama didelės diskriminacijos. Uh, Moterims, moterys migrantės gauna mažesnius atlyginimus ir rečiau pakeliamos pareigose. Taigi čia taip pat reikėtų priimti atitinkamus teisės aktus. Nedarbo problema taip pat yra didelė, mes rekomenduojame greičiau suteikti leidimą gyventi. Kalbant apie be dokumentų dirbančias e, moteris, jų padėtis taip pat turėtų būti pagerinta. O kalbant apie mažai apmokamus darbus, migrantės dažniausiai juos ir atlieka. Kalbant apie seksualinę sveikatą ir reprodukcinės teisės, mes nustatėme, kad yra nepakankamai teikiama informacijos apie seksualinį švietimą. Kaip jau minėjau, dėl moters lyties organų pažeidimo turėtų būti teikiama daugiau informacijos ir informacijos Sklaida yra čia svarbiausia, nes kol kas tai yra didžiausia spraga. Sveikatos paslaugos migrantams yra kita svarbi problema. E, norint rasti prieigą prie jų, reikia ir labiau suprasti moterų migrančių kultūrą ir poreikius. Reikėtų pagerinti prieigą prie sveikatos paslaugų. Smurtas prieš moteris migrantės. Kita svarbi tema. Jo moteris patiria smurtą ir čia taip pat reikalingi nauji teisės aktai. Reikėtų netoleruoti smurto. Reikėtų į migrančių bendruomenės įtraukti ir ekspertus, kad jie teiktų reikiamas žinias. Stigmatizacija yra kita svarbi problema. Turėtume teikti vienodas švietimo galimybės e, ir migrantėms, kad jos galėtų dalyvauti politinėme gyvenime. Pastebėjome, kad kad e, šalyse, kuriuose gyvena migrantės, jos e, dažnai nedalyvauja politinėme gyvenime. Net gyvendamos ir dirbdamos 20 metų buvimo valstybėse, moterys migrantės neturi balsavimo teisės. Jos net negali dalyvauti politinėme gyvenime ir e, labai sudėtinga yra jaustis, kad tu negali dalyvauti politinėme gyvenime. Taigi reikėtų drąsinti moteris migrantės, kad jos taptų politiškai aktyvesnėmis. Mums reikia politinių lyderių, politinių autoritetų ir moterų migrančių aktyviščių. Moterų migrančių nevyriausybinės organizacijos turėtų renkti atitinkamus mokymus, reikėtų e, pilietinėje visuomenėje skatinti įvairių įtraukties modelių plėtrą. Tokiu būdu mes galėsime padrasinti moteris migrantės greičiau įsitraukti į gyvenimą. Reikia priimti atitinkamus teisės aktus nacionaliniu ir ES lygmeniu. Tokiu būdu moterys migrantės bus įtrauktos į visuomeninį ir politinį gyvenimą ES lygmeniu. Ačiū labai už jūsų dėmesį. Jeigu norite daugiau informacijos, galite apsilankyti mūsų tinklalapyje www.migrantwomannetwork.org. Ačiū. Merci, Madame Greiner, de cette présentation concise. Ačiū, poniai Greiner, už pranešimą, kuris buvo labai uh, glaustas, glaustai išdėstytos uh, problemos. Pateikėte mums uh, ne vieną mintį, atkreipėte dėmesį į dalykus, kuriais reikėtų užsimti, jeigu norime gerinti padėtį. Na, o dabar norėčiau žodį suteikti Ostalindai Maja Ovalė iš Europos Romų Teisų centro, kuris aktyviai vysto veiklą nuo 96 metų. Bus įdomu sužinoti apie jūsų patirtį ir veiksmus. Ačiū už galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Aš taip pat e, norėčiau pasakyti, jog pavaduoju savo kolegę iš Europos Romo Teisų centro Stalindama ir uh, mūsų e, lyčių e, lygybė, e, lygybės ir lygių galimybių koordinatorė. Ir kaip buvo sakyta, nuo 96 metų mes dirbame su atviros visuomenės institutų moterų klausimais. Ir pirmiausia, norėčiau kalbėti apie tai, jog trūksta visų pirma e, duomenų. Galvoju apie tai, apie ką reikėtų šiandien kalbėti. Ir e, iš tiesų ši problema labai įvairialypė yra. Na, Moterų e, atžvilgių pirmiausia e, trūksta patikimų duomenų ir tikiuosi, kad ateityje. Tai, bus e, dedama daugiau pastangų į tyrimus skirtus moterų padėčiai ir tikiuosi, kad bus renkami duomenis. Ir kalbant e, apskritai apie e, duomenų rinkimą, tikiuosi, kad bus renkami duomenis skirti atskiroms lytims. kokia yra moterų padėtis, skaitant e, Romų padėtį, Romų moterų padėtį. E, nors trūksta duomenų, galima pasakyti, kad moteris yra labiausiai, labiausiai diskriminuojamas ir yra labai daug su lytimis susijusių e, kliūčių, E, iš, išnaudojamos e, e, Romų moteris yra vairiose sritėse, užimtumo prasme, švietimo srityje, neturi galimybių pasinaudoti med, medicinos paslaugomis, mokytis ir ta neligybė įtvirtinama yra lytimis paskui pagristomis struktūromis. Na, o kalbant apie galimybę e, gydytis, e, Romų moterų e, padėtis vidurio rytų Europoje šių moterų sveikata yra labai prasta, nes jos labai retai tikrinasi sveikatą, o jeigu tai daro, tai jau tuomet, kai yra rimtai susirgusios. Romų moteris e, su vaikais dažniau lankosi pas gydytojus, bet iš esmės tik tai e, dėl savo vaikų sveikatos ir bendrai e, paėmus diskriminavimo praktiką, aukšta gydimo kaina, sudėtingos administracinės procedūros ir tai, kad šios moteris neturi tapatybės dokumentų ir uh, ir, ir draudimo tai apriboja galimybę joms pasinaudoti sveikatos apsaugą. Pavyzdžiui, Bul Bulgarijoje 2008 metais buvo atliktas tyrimas ir Tyrimas parodė, kad žmonės, kurių socialinė ekonominė padėtis yra aukštesnė ir išsilavinimas yra didesnės, turi didesnę galimybę pasinaudoti sveikatos paslaugomis. Praktiškai trečdalis moterų vyresnių negu 15 metų, kurios dalyvavo tyrimė, neturi sveikatos e, draudimo, 7,8 procentų moterų niekuomet neturėjo sveikatos draudimo. Rumunijoje 2006 metais buvo taip pat atliktas e, tyrimas ir 47 procentai Romų moterų pareiškė, kad e, jos nesijaučia nei gerai, nei, nei blogai. Ir segregacinė e, politika turi didelės įtakos Romų e, e, moteriams. Labai dažnai gimdymo namuose Romų moteris yra paguldomos į atskiras palatas, kurios vadinamos yra čiugonių palatomis. Penktaisiais metais buvo atliktas tyrimas Vengrijoje ir gydytojas vienoje E, vienose iš gimdymo namų pareiškė, kad tokie, tokios atskiros palatos visiškai e, nerodo diskriminacijos. Jis, e, jis, jis teigia, kad taip daroma yra dėl to, kad visos Romų moteris rūko. visoje Europoje e, ro, Romai, Romų moteris negali pasinaudoti sveikatos e, e, apsauga, Romų moteris negali pasinaudoti gimdymo namų paslaugomis, paslaugomis pagimdžius kūdikį. Panašus politikos požiūris ir kitose srityse. Romams skirta e, e, politika yra kuriama atskirai nuo likusios vyriausybių e, politikos dalies, todėl uh, labai e, dažnai e, galima tikėtis, kad tokia politika turės riboto e, poveikio ir Romai labai ribotai gali pasinaudoti sveikatos paslaugomis, nes sveikatos draudimo klausimas nesprendžiamas ypač tokiose šalise kaip Rumunija, Bulgarijoje. Yeah. sveikatos apsaugoje taip pat pažeidžiama žmogaus teisės, Romų žmogaus teisės, nes vykdoma e, privaloma sterilizacija ir, ir panašiai. Tyrimai rodo, kad kairiuose Europos šalise uh, e, e, Romų yra palyginti kur kas daugiau tarp aukų priekybo žmonėmis. Vengrijoje ekspertų vertinimų Romai sudaro nuo 40 iki 84 procentų nustatytų aukų. Vis dėlto labai mažai padaryta siekiant sukurti specialiai Romams skirtas programas. Ir e, nebuvo imtasi tikslinių veiksmų, kad kovos e, su priekybo žmonėmis programos pasiektų e, Romas. 89 metais e, politika, pavyzdžiui, Čekijoje pasikeitė, tačiau 2007 e, metų pavyzdžiai rodo, kad ta praktika neišnykusi yra. Devintaisiais metais Čekijos vyriausybė um, atsiprašė aukų, uh, Slovakijos vyriausybė, pavyzdžiui, nesėmė jokių veiksmų padėčiai įspręsti, nei Čekijos, nei Slovakijos vyriausybės neturi išsamaus plano, pagal kurį būtų suteikta kompensacija aukoms. E, reikėtų užtikrinti, kad vykdant sterilizaciją būtų pateiktas asmenų privalomas sutikimas, taip pat atlikti tyrimai būtinio smurto srityje ir daugelį, e, daugelį valstybių, valstybių atsakas į smurtą prieš romų moteris e, nėra e, tinkamas. Ir tokios moteris labai retai kreipiasi į policiją ir toliau yra išnaudomos. Be to, Vengrijoje E, iš 35 romų moteris, kurios patyrė būtinį smurtą, tik tai šešios kreipėsi į policiją pagalbos. Kalbant apie švietimą, moteris, romų moteris susitarė su kliūtėmis nuo pat savo gyvenimo e, pradžios, kartais išo, e, išorinės priežastis būna, tačiau dažniausiai ir iš, išorinės ir nauji duomenė um, rodo, kad Romų moteris yra pažeidžiamesnės ir dažniau yra patalpinamos į mm, institucijas skirtas proto lygas sergantiems vaikams. Rumunija šeštaisiais metais buvo atliktas e, tyrimas ir parodytas yra e, atotrukės, kad Romų moteris kur kas mažiau moteris negu apskritai e, tos visuomenės moteris. Kalbant apie užimtumą, septintaisiais Slovakija UNDP parengė pranešimą ir Tyrimo metu nustatyta, kad nedarbas e, dažniausiai yra ilgalaikis nedarbas ir dėl to romų moteris e, ir vyrai netenka ir likusių darbinių e, kvalifikacijų. daugiausia dirbama namuose yra mažiau negu 6 procentai romų moterų produktyvaus amžiaus dirbo ne savo namų ūkyje. Labai trumpai apie būstą. Norėčiau um, pasakyti, kad tas pats Amalipė 2008 metų e, tyrimas Bulgarija e, parodė, kad um, beveik e, pusę Romų namų ūkių gyvena arba yra namuose pas pastatytos iš, iš plytų su bet, betoniniais stogais, tik tai 50 procentų romų namų turi na, von, vones. 93 procentai namūkių turi e, tele, televizorius, pusė namūkių turi skalbimo mašinas. Kitas tyrimas e, parodė, kad daugelį arba keliose e, valstybėse e, narėse e, valstybė nesuteikia alternatyvaus būsto, išvados galėtų būti tokios, kad uh, Romų moteriams kylantis iššūkiai labai dažnai skiriasi nuo uh, tų iššūkių ar problemų, um, kurios kyla Romų vyrams. Atotrukis tarp Romų moterų ir daugumos moterų yra labai uh, didelis, kalbant apie reprodukcinę sveikatą, švietimą sveikatos apsaugą ir turint galvoje, kad skirtumai tokie dideli ir neligybė tokia didelė, iš tiesų stebėtina, kad tiek nedaug politikos iniciatyvų, kurios būtų skirtos Romų moterų patyčiai ger, gerinti ir Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu. Uh, kai to, kai to tarpu moterų teisų gynimas ir apskritai Romų integracija uh, yra temos, kurioms e, skirta, skirtos įvairiausios politikos strategijos e, iniciatyvos, pavyzdžiui, Lisabonos e, strategija, Romų įtraukties dešimtmetis, Pekino veiksmų platforma. Strategijose konkrečiai nekalbama apie Romų moteris ir todėl šitos strategijos nėra išnaudojamos ir panaudojamos tiek, kiek būtų galima kovojant su šiomis problemomis. Norėčiau pabrėžti, kad vyriausybės turėtų laikyti savo įsipareigojimų, turėtų laikytis tarptautinių e, Europos sutarčių, kad Romų moteris galėtų pasinaudoti savo pagrindinėmis teisėmis. E, vyriausybės turėtų imtis e, veiksmų dėl smurto vykdomo prieš Romų moteris, turėtų bausti nusikaltelius. Uh, ir um, turėtų įtraukti šį diskriminacijos aspektą į dabartinės strategijas ir būsimas e, strategijas, siekiant užtikrinti, kad visi galiojantis e, teisės aktai ir politikos e, um, tinkamai numatytų priemonės kovoti su lyčių neligybė ir konkrečiai atsižvelgiant į tautinių mažumų moteris. vyriausybės turėtų imtis kokybinių e, veiksmų, e, vykdant e, kovos su diskriminacijos, vyriausybės turėtų kovoti su visų formų segregacija švietime, sveikatoje, skatinti lygybės ir integracijos principus, vyriausybės turėtų renkti klausimus nacionaliniuose parlamentuose skirtus Romų moterų padėčiai ir man labai džiugu, kad šiandien čia vyksta vyksta klausimais e, skirti taip pat ir Romų moterų e, padėčiai. Turėtumėm e, didinti informuotumą apie realią padėtį, keisti kalbėjimo tomą, toną apie Romų moteris ir apskritai visuomenėje ir žiniasklaidoje turėtumėm remti smulkaus verslo programas skirtas Romų moteriams. Uh, programos turėtų būti skirtos toms romų moteriams, kurios e, norėtų pradėti savo e, verslą. E, vyriausybės taip pat turėtų skirti dėmesio kovai su neligybė sveikatos apsaugos sistemose. siekiant užtikrinti, kad ir šios moteris, ir jų giminaičiai turėtų galimybę na, pasinaudoti teisinėmis gynybos priemonėmis. Uh, Taip pat būtina gerinti duomenų e, rinkimą. Reikia analizuoti duomenis ir pateikti jiems suprantamą e, formą e, visuomeniai išskiriant lyties ir tautybės aspektus, kalbant apie socia socialinę romų moterų įtraukti. Dėkui. Merci, euh, madame. Labai ačiū, e, ponė Michalachė, už e, tokį savo vizijos pristatymą ir savo atliktų studijų pristatymą. Kaip žinia, apžvelgėte keletą valstybių ir įvertinote moterų, ro, romų moterų padėtį. Ir, e, žinoma, bus vas, paskui jums pateikta klausimų. O dabar suteiksiu žodį mūsų kolegoms, Europos parlamento deputatams. Pirmiausia, suteiksiu žodį Marinai Janakudakis penkioms minutėms. Ačiū, ponė Janakudakis. Ir iš anksto dėkoju už klausimus mūsų kalbėtojams. Ačiū. Aš nesupratau, kad man laikas apribotas. Pirmiausia, tautinės mažumos Tiesą sakant, man pati ta frazė nepatinka. Aš atsvauju Junktinę karalystę, esu iš Londono. Aš turbūt netrodau labai e, brite, bet e, ir dėl to turbūt mane galėtumėt pavadinti tautinės mažumos atstovė, bet tai mane įžeistų. Tai tarsi yra mano išskirimas kaip nepriklausančios vis, m, daugumai. Junktinėje karalystėje daug yra kalbama apie tai, kas yra tautinė mažuma. Taigi, gindami visas tautinės mažumas, mes norime pasakyti, kad esame normalų žmonės, kaip ir visi kiti. Junktinės karalystės visuomenė yra daugia kultūrė, kaip jūs puikiai žinote. Todėl, kasgi būtų ta tautinė mažuma? Mes priklausome visuomeniai, nepriklausomai nuo to, ar esame vyrai ar moterys. Ir kalbant apie e, tautinės mažumas, tą terminą, kaip žinia, neišvengiamai reikia naudoti, vis tik turime pabrėžti abipusę pagarbą skirtingoms e, visuomenėms grupėms ir tarp skirtingų visuomenės grupių ir pagrindinės bendruomenės. Turime skatinti pakantumo um, įtvirtinimą. Ir ta pagarba, supratimas ir pri, skirtumų priim, priimtinumas yra pagrindiniai elementai. Jūs kalbėjote apie mo, Romų moteris. Ta tema labai įdomi, nes aš pakankamai gerai ją žinau. Man susidarė įspūdis, gal jis klaidingas, kad tos moteris e, Junktinėje karalystėje yra vadinamos keliautojomis. Ir jūsų e, gyvenimo prašymė yra sakoma, kad jūs esate Romė. Ar tai yra jūsų pilietybė? Junktinėje karalystėje e, ta tai tie žmonės yra vadinami klajokliais, keliautojais. Tai yra labai išskirtinė žmonių grupė. Tai yra laisvos dvasios žmonės, jiems pasisekė, kad jie tokie gali būti. Taip, aišku, problemų jiems iškyla dėl sveikatos, dėl kitų problemų. Ir taip pat neretai visuomenė jų nepriima kaip įprastos visuomenės grupės, bet mes turime juos gerbti dėl savo kultūros ir papročių. Be to, e, vadovaudomėsi tokią pagarbą, turime su jais sugyventi Taigi kalbėdami turime pirmiausia galvoti apie Romų visuomenės kilmės supratimą. Jūs kalbėjote apie jų sveikatos poreikius. Tačiau manau, kad čia reikėtų šiek tiek kitaip pažvelgti į šią visuomenės grupę. Tai nėra tradicinė visuomenės grupė. Aš prisimenu savo močiutę. Turbūt ji žolėmis būtų geriau pagydžiusi bet kokią lygą negu dabar, kad gydytojai pagydo kalbėjote apie šių grupių pažeidžiamumą. Taip, jos yra pažeidžiamas ir turime tą suprasti ir pripažinti, jiems reikia ypatingos paramos, kad galėtų integruotis į visuomenę, bet taip pat turime išlaikyti jų kultūrą ir unikalumą, nepriklausomai iš kokios grupės jūs būtumėte, ar iš Romų, ar iš kitos mm, e, daugia kultūrinės visuomenės grupės. Taigi mes turime kalbėti apie tas sritis ir reikšti paramą, kiek tai manoma. Si. Labai ačiū, ponė Jana Kudakis. O dabar suteiksiu žodį poniai Kornelijai Ernst. Pola Gui. Gui frakcijos vardu. Ačiū labai. Noriu tarti keletą žodžių apie migrančių moterų padėtį Vokietijoje. Vokietijoje esama dvi um, tautinių mažumų kategorijos - serbai, frizai ir kiti gyvena jau daugelį metų, o kiti migrantai atsikėlė į Vokietiją į kurus, į kurus mūsų valstybę. Uh, Ir Vokietijoje šios dvi kategorijos yra skirtingai traktuojamos. 7-8 milijonai taip vadinamųjų užsieniečių gyvena mūsų visuomenėje. Daugelis pas mus atvyko 70-ame dešimtmetyje kaip um, darbo jėga. Uh, 2 milijonai visų darbuotojų buvo Jugoslavai. 72 metais Bavarijos ministras pirmininkas asmeniškai pasveikino juos atvykstančius šampanu gėlėmis. Taigi tais laikais e, taip buvo priimami migrantai. O po kiek laiko Vokietija jau skelbė, kad ji nėra migrantų valstybė. Tuo tarpu Daugelis ten gyvenančių migrantų į Vokietiją pasikvietė ir savo šeimas iš Italijos, Graikijos ir kitų valstybių. Po to buvo kita migrantų banga iš Azijos, Afrikos, Turkijos, daug kurdų pas mus atvyko. Vėliau į Vokietiją atvyko ir uh, E, kažkada išsikėlė iš Vokietijos išvarytieji vokiečiai gyvenę e, rytų valstybėse. Priklausomai nuo e, buvimo statuso šie migrantai turi tam tikras teisės ir tai užtikrina ir socialinę įtraukti. Ypat ypatingai akcentuojama vaikų įtrauktis ir blogesnėje situacijoje yra moterys ir motinos. E, moteris patiria dvigubą diskriminaciją. Tai yra moteri, moteris e, diskriminuojama todėl, kad ji yra moteris ir dėl to, kad jinai yra migrantė. Rytų Vokietijoje 30-40 procentų visų migrančių neturi darbo. Uh, vyrams migrantams darbą susirasti daug lengviau, o moterims migrantams tai itin sudėtinga ir jei darbą jos susiranda, tai tas darbas būna labai um, mažai apmokamas. Vokietija um, labai savotiškai vertina migrantės kaip kultūrinio gyvenimo apraišką. Uh, dažnai sulaukiama pasipiktinimo reaguojant į priverstines santokas ir moters lyties organų apipjaustimą. Vokietijoje kartais juntama diskriminacija turkių migrančių atžvilgių. Tuo tarpu jaunos Turkijas turi dvi alternatyvas. Pirmiausia, eiti savo keliu, konfliktuojant su šeima ir nesilaikant tradicijų, o antroji alternatyva - paklusti šeimos valiai. Taigi daugelis turkių gyvena labai uždarą gyvenimą. Susidurėma ir su kitomis problemomis. Dažnai moterys patiria seksualinį smurtą. Noriu pabrėžti, kad tai nėra tautinė problema. Tai yra moters vaidmens supratimo ir tolerancijos tokos problema. Daugelis migrančių tiesiog nežino, kokias teisės jos turi. Daugelis neturi pakankamai gerų kalbos žinių. Joms sunku e, persikvalifikuoti, jos neturi reikiamų kvalifikacijų darbui, o jei jas ir turi, tai vėliau tas kvalifikacijos tiesiog išnyksta nedirbant ar dirbant e, blogą darbą. Daugelis migrančių moterų Vokietijoje dažnai yra tiesiog moteris, moterys motinas arba tiesiog socialinių paslaugų pašalpų gavėjos. Uh, Mes turime labai atvirai kalbėti apie moters e, vaidmens supratimą, apie solidarumą, apie moterų migrančių ir moterų vokiečių padėtį. Turiu pasakyti, kad Vokietija socialinės įtraukties e, srityje, ypač kalbant apie moterų migrančių įtraukti, yra dar tik pradžioje. Ačiū. Ačiū, ponė Ernst, už tokią E, padėties Vokietijoje analizę ir jos pristatymą. O dabar suteiksiu žodį mūsų svečiui, atstovaujančiam Europos komisijai, ponas Konstantinos Fotakis. Prašom žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš tiesą sakant esu užimtumo ir socialinių reikalų generalinio direktoriaus patarėjas migracijos klausimais. Čia, mano nuomonė, man labiau pridara klausytis, o ne kalbėti. Tai puikia proga išklausyti žmonių, kurie kasdienėme gyvenime susiduria su e, aptariamomis problemomis. Pradėdamas norėčiau pasakyti, kad šiandienos diskusija yra tiesiogiai susijusi su kur kas platesnio masto problema tai yra mūsų mm, ateities visuomenių socialinė sanglauda. Matėme, kad per pasarosius 15 metų e, į Europą įplaukė dideli srautai migrantų. Tokia tendencija tęsis, nes turimegi e, ekonominių ir demografinių faktorių, kurie skatina tai daryti. Jeigu šiandien pažvelgtume į vieną ar kitą Europos mokyklą, tai labai aiškiai pamatytume, kaip mūsų visuomenė kultūriniu požiūriu atrodys ateityje. Todėl, jeigu mūsų visuomenė nesugebės susidoroti su nauja gyventojų struktūra, tai iškils labai rimtų socialinės sanglaudos problemų ateityje. Tai bus susiję ir su visuomenės kultūrinė įvairovė ir su vienodų galimybių suteikimu visiems. Be to turėsime kalbėti apie bendrą mūsų visuomenių išgyvenimo potencialą. Aš e, matau, kad čia yra kalbama apie etinės mažumas, romės moteris ir kitas migrantės. Tai yra dvi problemos, e, kurios turi bendrumų, bet turi ir daug skirtumų. Ponios e, Michalakė pranešime buvo labai gerai apžvelgtos Romų bendruomenės problemos. Ir galiu pasakyti, kad šiuo požiūriu man didžiausia nerima kelia tai, kad tie žmonės nesijima jokių veiksmų, kai mato, kad yra diskriminuojami nes jie mano, kad jų pastangos ir veiksmai būtų tušti arba tiesiog nežino, ką daryti. Todėl, jeigu norime sukurti kokių politinių gairių, turime galvoti ne tik apie teisų įtvirtinimą, bet ir apie realių galimybių, galių suteikimą tiems žmonėms, kad jie galėtų reikalauti tų teisių. Dabar pereisiu prie migracijos. Pasakyčiau, kad lyčių lygybės matmuo migrantams yra labai reikšmingas. Ne tik todėl, kad keičiasi pastaraisiais metais migrantų srautų sudėtis, e, pastebime tam tikrą moterų skaičiaus didėjimą tarp migrantų, bet taip pat keičiasi požiūris į moteris migrantės. Keičiasi ir ekonomikos mūsų ūkio poreikiai. Matome, kad mūsų valstybės perina nuo industrinės gamybos prie paslaugų, todėl moteris tampa labiau patrauklios kaip darbo jėga. Paslaugų sektorius yra palankesnis moterų užimtumo stiprinimui. Čia galėčiau pasakyti, kad e, būtent dėl to lyčių aspektas yra labai svarbus. Migracija, kaip žinia, suteikia e, naujų galimybių moterims, nes e, tokiu būdu moterys tarsi ištrūksta iš tam tikrų savo kultūrinių, tradicinių apribojimų ir prastos ekonominės padėties, nes neretai tos moterys atvyksta iš kariaujančių valstybių ar skurstančių šalių. Ir labai dažnai migruoja talentingos moterys. Būtent tokiu būdu jos nori panaudoti savo žmogiškai potencialą, socialinį, visuomeninį potencialą ir suvaidinti matomą vaidmenį visuomenėje. Deja, didžioji dalis moterų patenka į aplinkybės, kuriuose e, reikalaujama tik žemos kokybės darbo, žemos kvalifikacijos darbo. Ir taip palaipsniui jos yra žlugdomos, jos tarsi patenka į pastus iš kurių negali ištrūkti. Norėčiau pabrėžti ir migrančių moterų e, įvairovės klausimą. Pone Grainer kalbėjo apie e, moterų e, suformavimo šeimoje aspektą. Neretai moterys šeimose yra e, išauklėjimos taip, kad tarsi jos neturi teisės į darbą. Tačiau labai dažnai turime kalbėti apie visuomenėse susiformavusius konkrečius lyčių vaidmenis, kur ir tas aspektas neretai neleidžia moteriams tobulėti. Bet egzistuoja dar viena moterų migrančių grupė. Turiu galvoje antrosios kartos migrantės. Uh, toms moteriams iškyla tam tikra dilema. Jos mato vieną kasdienėme gyvenime, mokykloje, darbe, bet kai grįžta namo, jos susiduria su kitokia situacija. Ir tada iškyla labai aiškių problemų. Reikia kalbėti ir apie moteris siekiančias prieglopščio, nukentėjusias nuo karų, kurios e, ištrūksta iš savo aplinkybių ir iš savo šeimų, kuriuose neretai iškyla kitokio pabudžio problemos negu kad čia, Europoje. Pridurčiau taip pat, kad ekonominės krizės kontekste jų padėtis dar labiau pablogėjo. Ekonominė krizė tikrai nieko gero net nešė. E, nedarbas išaugo, nedarbo lygį lyginome tarp vietos moterų ir migrančių moterų ir skirtumas yra net 18 procentų. Šokiruojantis skaičiai. Tai ypač skaudu naujai atvykusioms moterims. Migrantams be abejo E, skirtingų etninių mažumų atstovėms. Tai yra labai svarbu, bet e, svarbu yra tai, kad naujokės moterys, kurios yra atvykusios e, ne vėliau kaip prieš trejus metus, susiduria su dar sunkesnėmis problemomis. Tai tik demonstruoja, kad mūsų politika nepakankamai gerai reaguoja į poreikius susijusius su migrantų srautų prieimimu Čia reikėtų dėti daugiau pastangų, nes e, migrantų patekimo į mūsų visuomenės um, aspektas yra susijęs su jų deramų įvertinimu. Jeigu e, migrantai atvyksta čia, turėdami aukštesnę kvalifikaciją, jie turėtų ją panaudoti, negalėtų apleisti tų sugebėjimų. Baigdamas noriu pakartoti tai, ką jau anksčiau sakiau. Mums iškyla uždavinys suteikti migrantams ir etninio mažumo atstovams socialinės teisės, bet taip pat labai e, svarbu yra dirbti tai, ką dabar daro nevyriausybinės organizacijos. Tai yra propaguoti jų teisės ir palengvinti migrantų galimybės e, palaikyti ryšį su jų teisės ginančiomis organizacijomis. Ačiū. Merci, monsieur Fotakis. De... Ačiū labai, ponui Fotakis. už jūsų apžvalgą ir komisijos viziją, kaip jie įsivaizduoja, kokia yra moterų migrančių padėtis. Jūs apie šią problemą kalbėjote globaliai, minėjote ir socialinės įtraukties tikslą, kurio mes visi siekiame. Kalbėjote ir apie migracijos ištakas, apie skirtingas migrantų grupės. Šiandien susidurėme su visuomenine e, problema. Kalbame apie socialinę sanglodą, gerbent e, kilmės kultūrą. O kalbant apie socialinę įtraukti, ji kiekvienu atveju priklauso nuo atskiros epochos. Šiandien krizės akivaizdoje mes juntame dar didesnės įtampas šioje srityje. Ypatingai jas jaučia moterys migrantės. Jūs kalbėjote apie tą įtampą, e, kuri susikuria tarp gyvenimo mokykloje, pavyzdžiui, ir gyvenimo namuose. Mokykla dažnai gali tapti įtraukties e, pakopą. Mokykla tarsi galėtų suvienyti skirtingas e, kultūras, skirtingų kultūrų žmonės. Tačiau dažnai ir čia pastebimos diskriminacijos apraiškos. Dabar norėčiau perduoti žodį parlamento narėms. Gal kas nors dar norėtų paklausti mūsų pranešėjų. Taigi diskusijos yra pradedamos. Ar turite kas nors klausimų mūsų viešnioms ir svečiams? You have a comment after that. Alors, moi, je voudrais euh, d'abord peut-être euh, poser, ça va vous donner le temps euh, de. Tuomet aš pati užduosiu klausimą. Galbūt, e, kai jį užduosiu, jūs patys galėsite pamastyti, ko jūs norėtumėte paklausti. Pirmiausia, pirmasis mano klausimas susijęs su Romų situacija. Buvo kalbama apie raštingumą Romų moterų norėdamos integruotis į visuomenę, jos turi gebėti rašyti ir skaityti. Taigi švietimas, mokymas, raštingumas yra viena įtraukties sąlygų. Na, o kitas e, klausimas komisijai. Jūs tikriausia turite informacijos apie tai, kaip dinksta moterų kvalifikacija. Dažnai mums susidaro toks įspūdis, kad moteris migrantės yra neišsilavinusios, neturinčios profesinės kvalifikacijos. Tačiau jūs kalbėjote ir apie tai, kad dažnai jos turi kvalifikaciją, tačiau ta kvalifikacija yra prarandama. Taigi gal galite pateikti informacijos, kuriais atvejais kvalifikacija yra prarandama ir kaip jūs įsivaizduojate, kaip įmanoma um, išvengti šios blogos apraiškos. Galbūt reikėtų kalbėti apie švietimą mokyklas. Pone Bauer, kitas klausimas. Ačiū labai. Aš taip pat e, norėčiau tarti keletą žodžių apie švietimą ir mokymo situaciją moterų romių tarpe. Vidurio ir rytų Europos valstybėse dažnai Romai tikrai neturi tokio gero išsilavinimo kaip kiti žmonės. Manau, tai pasakytina apie Slovakiją, Bulgariją, Vengriją, Rumuniją. Labai sudėtinga Romų vaikus paskatinti lankyti mokyklas o dažnai savo aplinkoje e, jie nesulaukia pakankamai stimulų skatinančių juos gerai mokytis. Priešingai, mes pastebėjome, kad e, gerai mokykloje besimokantys Romų vaikai yra diskriminuojami savo kilmės aplinkoje. Taigi iškyla klausimas. Galbūt būtų galima į įtraukti, įtraukti ir internatus, kuriuose galėtų mokytis Romų vaikai. Turiu pasakyti, kad Romų bendruomenė dažnai pasisako prieš tokias iniciatyvas kaip mokyklų Romams statymas. Nežinau, gal jūs turėtumėte kokių minčių, kokias strategijas būtų galima taikyti? Ačiū labai, poniai Bauer, ponia Thompson. Ačiū labai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams už įdomius pranešimus. Aš galvoju, kad moterų tautinių mažumų problema gyvojau keletą metų. Ir panašu, kad e, jos susiduria su įvairiausiamis problemomis. Paprastai migrantai integruojasi antroje, trečioje kartoje. Aš pati, tiksliau pasakius, mano tėvai, seneliai yra iš Lenkijos ir turiu pasakyti, kad jie nesugebėjo taip integruotis į visuomenę, kaip aš e, tai padariau. Manau, kad Romų atveju problemas yra specifinės. Savame suprantama, esama daug iššūkių, kurie paaiškinami ir istoriškai, tačiau kai kuriuose Europos valstybėse Romai integruosi geriau. Pavyzdžiui, Danijoje Romų Bendruomenė yra tik labai nedidelė, todėl kad prieš du amžius e, pas mus e, atvyko Romai, Romai atvyko į Švediją ir Suomiją ir gyveno savo bendruomenėse. Septintajame dešimtmetyje Švedijos e, vyriausybė ėmėsi integracijos politikos. Ir dabar Romai yra puikiai integravęsi į visuomeninį gyvenimą iškyla klausimas, ar tai buvo asimiliacija ar integracija, kaip jie prieimė tą naują kultūrą. Kartais e, tai gali tapti ir barje, įtraukties barjeru, kalbant apie Prancūziją, ten integracija uh, nevyksta taip, kaip norėtųsi. Yra ir Ispanijos pavyzdys. Man labai malonu, kad e, naujasis užimtumo komisijų, komisaras akcentuoja mažumų įtraukti ir aš tikiuosi, kad komisija galės pateikti statistinius duomenis, kurių jūs pageidavote. Merci, Madame Thompson. Ačiū labai, ponė Thompson. Jei daugiau niekas nenorėtų užduoti klausimų, tuomet suteiksime galimybę į klausimus atsakyti mūsų svečiams. Pirmiausia, kalbant e, apie Romų klausimus, manau, kad būtų galima neapsiriboti tik Romų klausimų, tačiau kalbėti apie bendrą perspektyvą. Žodis poniai Michalakė. Pradėsiu nuo jūsų komentarų. Buvo kalbėta apie Romų klajoklių skirtumus ir aišku, kad yra skirtingai suprantama suprantamos mažumos, pavyzdžiui, Sinti grupė, Romai klajokliai e, Vokietijoje. Tačiau visos skirtingos Romų mažumos yra suvokiamos kaip vientisa Romų bendruomenė. Jie vadinami skirtingai skirtingose tradicijose, o kalbant apie klajoklius, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje ir kitose valstybėse klajokliai Romai susiduria su problemomis. Praėjusį spalį buvo pateiktas tyrimas e, susijęs su gyvenamąją Romų vieta, su būstu. Aš tiesiog paskaitysiu. E, daug klajoklių gyvena neleist karantinose vietovėse, jie neturi prieigos prie pagrindinių paslaugų. Jie stato įvairius statinius be leidimų ir jiems nėra jokių kitų apgyvendinimo alternatyvų. Taigi mes matome, kad Romai susiduria su problemomis ir negauna leidimo būti tam tikrose vietovėse. Tai aišku neigiamai veikia ir Romų vaikų mokymosi galimybės. Kalbant apie Romus ir migrantų situaciją, Romai Europoje gyvena jau keletą amžių. Galbūt e, kiek nelaiminga ta formuluoti vadinti Romus etninę mažumą, kai Romų yra maždaug 12 milijonų įsibaršysių po skirtingas ES valstybės narės. Turėtume kalbėti, kaip galima pagerinti įtraukti Romams iš vakarų Balkanų šalių. Svarbiausia prieiga prie pagrindinių žmogaus teisių, kurios neturi Romai. Tikrai netoleruotina tai, kad yra tiek daug žmonių neturinčių tapatybės dokumentų ir automatiškai neturinčių jokios prieigos prie socialinių paslaugų, negalinčių naudoti savo teisėmis. Aš pavaduoju vieną kolegę, todėl savo pranešimui paruošti neturėjau daug laiko, tačiau vis dėlto man pavyko gauti reikiamos informacijos, tačiau visa informacija, kurią turiu, visi duomenys, e, kuriuos turiu, nebūtinai atspindi realią situaciją ir dažnai labai lengva nuklysti į spėliones. Vienas dalykas, kurį tikrai turiu padaryti, tai surinkti realybę atitinkančius duomenis. Mes kaip Romų migrančių teisų centras, turiu pasakyti, bendradarbiaujame su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir e, koordinuojame įvairias programas, organizuojame kursus, tame tarpe ir Romų kalba. Taigi, kuruojame švietimo sistemas, norėdami užtikrinti, kad Romai galėtų kelti savo kvalifikaciją. Atsakydama į ponios Bauer klausimą dėl mokyklų, mokyklų lankymo, turiu pritarti poniai Bauer. Yra iššūkių iš pačios Romų bendruomenės pusės. Kalbant apie segregaciją ir švietimą, jei vaikai neturės galimybės lankytis mokyklose, tai Dažnai mokyklos atskirose vietovėse ar specialios mokyklos Romams nėra gera galimybė integruotis. Mes e, turime kalbėti apie vaikų motivuotumą, apie tėvų motivaciją ir Dažnai segregacija ir švietimas labai aiškiai dokumentuoti. E, Vengrijos atitinkamų tarnybų dokumentuose. Strasbūrė taip pat yra, mm, Strasbūro teismas sulaukęs įvairių skundų susijusių su vaikų švietimo problema. Taip, ponia Bauer, Vengrijoje padėtis taip pat yra ne pati geriausia vyriausybė dėlse įsteigti atskiras e, mokymo įstaigas Romams. Manau, kad pirmiausia reikia suteikti galimybę naudotis geromis mokymo paslaugomis, suteikti gerą mokymą bulgaro vaikams. Nevyriausybinės organizacijos jau keletą metų dirba, bandydamos e, įgyvendinti mokyklų steigimo projektus Vaikai gali lankyti mokyklas, tačiau vyriausybė nesugebėjo įtraukti um, tam tikrų švietimo um, strategijų į savo įstatymus ir manau, kad šis žingsnis mūsų vyriausybės dar laukia. Kalbant apie migrančių moterų padėtį ir e, specialiai joms skiriamą dėmesį, turiu pasakyti, kad buvo bandymų integruoti moteris migrantės. Tiesa, Švedijos vyriausybė buvo labai aktyvi E, gindama mažumų teisės, moterų teisės ir skatindama e, mažumas naudoti savo teisėmis. Romų kalba buvo pripažinta mažumos kalba, e, ją buvo mokoma ir kai kuriuose mokyklose. Švedijoje ir Danijoje vis dėlto dar esama diskriminacijos ypač suteikiant būstus, Romams ypatingai sunku gauti būstą. Esame tam tikro delsimo ir, aišku, galite jo nevadinti diskriminacija, tačiau tai yra diskriminacija. Norėčiau pateikti Švedijos e, pavyzdį. Kalbant apie mm, priverstinę sterilizaciją e, ir mm, kompensaciją, kompensacija skiriamas jai, tai buvo ir toks pavyzdys. E, Ačiū. Pone Greiner, galbūt e, trumpai norėtumėt ką pridurti. Tris minutės, jei galėtumėt sutilpti. Ačiū. Kaip minėjau anksčiau, kaip moterų migrančių Europos tinklo atstovė mes dirbame vietose, Mano kolegos dirba su Afrikos moterimis Vokietijoje, moterimis iš, iš kitur Vokietijoje. E, mes, pavyzdžiui, afrikietę susiturėm su labai didelė diskriminacija, neraštingumo lygis labai didelis ir, e, ir labai dažnai e, nė, nėra kažkokių tai rimtų priežasčių, kodėl moteris nesi, nesintegruoja, joms, joms gėda, e, jos bijo, pavyzdžiui, būstas problema, darbas problema. Mm, čia dažniausiai viskas susijęs su mūsų odos spalva. Tarkim, netgi jeigu tave e, pakviečia e, kažkur tai e, į, į darbą ir ta problema aktuali yra ir antrai, ir trečiai kartai. Ir, ir man kyla problema kaip moteriai, kaip, pavyzdžiui, konsul, konsultatė. Aš užsiemu integraciją, bet. M, m, yra e, įvairios jėgos, kurios e, traukia, tarkim, į savo pusę. Aš bandau kaž, kažką tai pas, pasiekti, e, skatinti integraciją, tačiau vis dėlto turėtų įsitraukti platesnę visuomenę skatinant integraciją. Uh, Nes e, kai kalbam apie integraciją, kalbam apie mus visus labai gaila. Pavyzdžiui, kai Vokietijoje gimsta vaikai, jie ieško savo e, tapatybės, labai dažnai jų klausia, kada, kada keliausi namo arba iš kur atvykai, o dauguma jų netgi nėra buvę Afrikoje, nes tėvai negali sauliaisti ten, ten nuvykti. Tai, Tai tos istorijos e, skirtingos yra skirtingose e, šalise, toks vienas pastebėjimas ir e, kitas dalykas yra, kad ir kur mes gyvenom anksčiau, mes turėjom kultūrą, tradicijas Ir jeigu neįsitrauks platesnė visuomenė ir išliks ta tendencija, kad kai migrantai uh, persikels į kitą šalį, jie išlaikys savo tradicijas ir jas dar labiau uh, saugos. Ir kai kalba eina apie Afriką, tai būtų ir moterų lyties organų žalojimas. Ir, na, o kalbant apie, apie vyrus, šeimų uh, vyrus, reikėtų uh, E, reikėtų jiems e, suteikti, suteikti galių, kad jie suvoktų, kad tos tradicijos nebeveiksmingos yra, kad jie, e, jiems tai reikėtų suteikti kitų galimybių Europos šalise. Kol kas tiek, tačiau žinoma, turėčiau dar daug ką pridurti. Dėkui. Ačiū, ponas Fatakė. Manau, turėčiau atsakyti į klausimą dėl kvalifikacijų mūsų terminologija tai vadinama protų švaistimu. Klausėte, kuriuose sektoriuose tas reiškinys e, yra ryškiausias. Ir aš galėčiau pasakyti, kad žinoma, ryškiausia tai yra sveikatos na, apsaugos srityje. Mūsų ligoninėse daug gydytojų iš trečiųjų šalių, taip pat iš tokių šalių kaip, pavyzdžiui, Lenkija, kitų rytų, su, rytų Europos valstybių. Ir e, jie e, dirba, tarkim, dirba dar ir, ir slaugėmis naktinę pamainą. Tai e, kokios problemos būtų? Pirmoji problema spręstina būtų kvalifikacijų pripažinimas. Tai yra reali e, problema, o, o netariama kliūtis, kaip na, nustatyti lygivertiškumą diplomų, pavyzdžiui, iš Mongolijos ar kitų įvairių vietovių, tokių kaip Vietnamas, pavyzdžiui. Problema labai sudėtinga. Ir žinote, kad jau dabar esame pasiekę nemažai pažangos, kad nustatytumėm e, tam tikrą diplomų lygiavertiškumą Europos lygmenių ir tai tam prireikė daug pastangų. Na, o dabar komisijos lygmenių aš kaip tik tai ir dirbu tuo klausimu ir rinkos ir užimtumo ir švietimo generaliniai direktoratai užsiemo to ir manau, kad per ateinančius tris metus šioje srityje bus padaryta esminės pažangos. Tačiau turėčiau pažymėti, kad tai yra labai labai svarbus klausimas. Be diplomo pripažinimo klausimo dar yra ir žinių kontekstualizavimo klausimas e, kitoje šalyje, nes e, skirtumai labai dideliai yra. Visų pirma, kita kalba yra. Ir konkrečiai, e, kai dirbi ypač aukštos kvalifikacijos darbą, tikslumas yra labai svarbus, tu, todėl turi sugebėti komunikuoti. Be to, Dar yra ir institucinė sąranga. Tie, kurie dirba kitoje šalyje, turi būti susipažinti su to šalies e, institucinė sąranga. Ji gali būti labai skirtinga tam tikrais atvejais. Šioje srityje Europos socialinės e, e, fondas ėmėsi nemažai veiksmų ir mūsų vertinimu 600 tūkstančių 000 Um, žmonių, migrantų arba asmenų iš tautinių mažumų, e, mažumų pasinaudoja paramą iš Europos socialinio fondo. Dar vienas klausimas yra toks, kai tie žmonės patenka į tokią situaciją, labai sunku iš jos išsiveršti ir labai dažnai jie yra išnaudojami. Uh, Sausi dalyvavau uh, Europos miestų konferencijoje Londone ir viena darbo grupė diskutavo konkrečiai šiuo klausimu. E, dalyvavo nevyriausybinio organizacijų e, atstovai, kurie užsiema šią problemą ir jie teigia, kad labai dažnai tie asmenys patenka į tokias situacijas, kai dirba žemos kvalifikacijos darbą, e, dirba labai e, ilgai e, ir negali pabėgti iš to darbo, nes negali savo to leisti, jų atlyginimai labai maži yra. Jie dirba labai ilgai ir jie negali pasinaudoti iš tiesų galimybėmis gauti geresnį darbą. Tad visi šie na, aspektai ir lemia šį reiškinį. Dėkui. Ačiū ponui Fatakiui. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Britai Thompson, šešėliniai pranešėjai. Atsiprašau, sako pirmininkė. Dar kartą Ačiū ponui Fatakio, dabar e, norėčiau pradėti antrą diskusijų dalį. Ačiū anksčiau kalbėjusiems ir dabar norėčiau e, pakviesti antros diskusijų dalies e, pranešėjas prisijungti prie mūsų, pane Moller Jensen, ponas Kemalajup. Prašom arčiau mūsų. Pradėsime antrą diskusijų dalį skirtą integracijos metodams. O po to, žinoma, suteiksim žodį ir poniai Thompson. Donc nous allons voir maintenant des exemples concrets d'insertion. Bus pristatyti konkretūs pavyzdžiai, kaip integruojamos moteris. si vous voulez vous installer. Très bien. So, it's for you. Donc je passe tout de suite la parole à Madame. Taigi iš karto žodis poniai Müller Jensen, kuri atstovauja Danijos informacijos centrą. Uh, Ir tas centras rūpinasi moterų teisėmis ir lyčių lygybę Danijoje. Prašom apie integravimosi metodus. Labai ačiū, dėkuoju, kad mane pakvietėte. Aš labai norėjau šiandien pasisakyti jūsų renginyje. Ir suprantu, kad dabar galiu kalbėti daniškai, todėl aš ir kalbėsiu daniškai, tikiuosi, kad dėl to jokių sunkumų neiškils. Aš pristatysiu moterų uh, interneto svetainę. Tai e, programos projektas, kuris apima moteris imigrantės, migrantų moteris. Mes e, užmesgame ryšį tarp jų ir Danijos moterų ir padedame joms integruotis į darbo rinką. Ši programa yra sėkminga, pasiekėme gerų rezultatų ir matau, kad mums pavyko uh, moteris imigrantę susijęti su tam tikrais tarsi vadovais, vadovėmis e, visuomenėje. Mūsų tikslas buvo toks, kad tie e, vadovai ar padėjėjai moteriams migrantėms atvertų darbo rinkos duris. Ir tie kuratoriai tokie tarsi padeda toms moteriams įžengti į mūsų visuomenę. Kad jūs suprastumėte, e, kas yra mūsų centras, aš jums papasakosiu, kad Kvinfo yra e, centras įkurtas dar 70-ame dešimtmetyje, mes rūpinamės lyčių lygybę, tai yra kultūros departamentui priklausanti institucija, yra mm, su įsteigta speciali mūsų biblioteka, turime ekspertų duomenų bazę ir e, moterys ekspertės iš visų visuomenės ryčių prisideda prie tos duomenų bazės plėtimo ir per pastarosius 10-15 metų mes e, sukopėme daug resursų internete. Turime enciklopediją, kurioje įtrauktos visų Danijos žinomų moterų biografijos ir ta enciklopedija prieinama internetu. Be to, ten yra pateikta Danijos moterų veiklos istorija. Turime taip pat internetinį žurnalą. Taigi, mūsų veikla yra labai plati ir mes dirbame visose visuomenės grupėse. Tūkstančiai Danijos moterų dirba per šį tinklą ir jos jaučiasi e, glaudžiai susijusios su ta institucija. Per Twitter organizaciją, da, per Twitter puslapį tūkstančiai moterų prisėda prie mūsų. 2003 metais buvo iškelta mintis susijusi su iššūkiais iškilusiais su lyčių lygybės klausimais dirbančių institucijų veikla. Ir mes tengiamės prisidėti prie migracijos palengvinimo. Manime, kad ta mintis labai gera ir manime, kad mūsų sistema ir mūsų resursai gali prie to prisidėti. Tokiu būdu stengiamės sustiprinti savo veiklą ir e, stengiamės moteris pritraukti prie mūsų tinklo ir padėti joms patenkti darbo rinką. Buvo išrinkta 12 žmonių, e, kurios dirbo tas, toje srityje. Mes nebuvome iki tol gerai susipažinusios su migrantų problemomis ir mes išsintinėjome elektroninį paštą moteriams, kurių e, Danijoje visoje, kur paklausime, kas norėtų dirbti toje šitie. 200 atsakė iš karto ir, ir uh, Po kurio laiko matėme, kad rezultatai buvo pasiekti labai geri. Mes gavome premiją už populiariausią moterų laikraštį, labiausiai skirtą m, mm, būtent moterims. Ir be to gavome e, premiją už, e, darbą, už moterų integravimą darbo rinkoje. E, buvo parengta projektų, e, kuriuose dalyvavo 5000 moterų. Tie 5000 dalyvavo e, gerinant patekimo į darbo rinkas galimybę. 2000 moterų iš 127 valstybių dalyvavo mūsų tinklo veikloje ir gavo darbą atitinkanti jų kompetencijas. Švedijoje apie tai šiandien yra labai plačiai kalbame. Nedaug yra tokių projektų, kurie yra orientuoti į darbo biržas, kad moterys patekusios, imigrantės patekusios ten galėtų gauti darbą pagal kvalifikaciją. Tie kuratoriai, kuriuos mes paskiriame per savo tinklą, uh, E, atidaro neretai atskiras interneto svetainės, pavyzdžiui, medicinos seserims, inžinieriams, gydytojams ar panašiai. Jeigu moteris turi reikalingą išsilavinimą, tai turi gauti darbą pagal savo kvalifikaciją, todėl tie projektai yra tokie ypatingi. Be to, e, tie projektai yra, buvo sukurti projektai ir moteriams, kurios anksčiau visiškai nėra dirbusios. Uh, Ir mes skelbėme apie savo informaciją tose gyvenamosiuose rajonuose, kur, pažiūrėjau, 80 procentų gyventojų yra migrantai. Tai yra tam tikri tarsi getai Danijoje. Ten pasiekėm labai gerų rezultatų ir tie moterų projektai buvo labai populiarūs. Matėme, kad tos kuratorės iš įvairių socialinių institucijų dirbo su E, moterimis migrantėmis. E, kuratorės dažniausiai turi humanitarinį išsilavinimą ir atitinkamos darbo patirties, tai gali būti psichologijas, antropologijas ar kitos srities moteris. Tai gali būti ir žmonės, kurie be darbo buvo ilgą laiką ir mano, kad gali dirbti šioje srityje visi prisidėjo prie gerų rezultatų pasiekimą. Danijos kuratorių sistema ir yra tuo ypatinga, kad ten dirba moteriai savanorės. Mes e, matome, kad moterų judėjimas yra pagrystas vienodomis vertybėmis. Mes suprantame, kad turime būti solidarius, tengiamės įtraukti visas moteris į Danijos visuomenę, į įvairius projektus, kurie įtvirtina mūsų puoselėjimas vertybės ir e, stengiamės sukurti vienodas sąlygas visiems, dirbame abipusiškai, pripažįstame vienų kitų vertybės ir nepamirštame tų moterų, kurios yra iš kitų pasaulio darių ir kurių vertybės galbūt kitokios. Be to, suprantame, kad visa kuravimo sistema turi būti profesionali. Jigi buvo sukurta didelėje privačioje įmonėje pirmiausia. Pirmiausia, vis, šaknis atsirado Kanadoje ir Junktinėse Amerikos valstijose. Ir patui, paskui mes perėmėme jų patirtį. Raštu palaikėme ryšį, turime nagrinėjome įvairias sutartis, su jomis sudarė, išsikėlėme bendrus tikslus ir aiškinomės, kaip galime tų tikslų pasiekti. E, Galvome, kaip turimas problemas būtų galima išspręsti. Ir tokiu būdu, skleisdami informaciją abiemis pusėmis, mes sukaupėme nemažai patirties. Daugiausia mm, ten dalyvavo išsilavinusios um, dirbančios Danijos moteris, uh, Tai davė labai gerų rezultatų, leido mums mobilizuoti daugiau savanorių. Tos kuratorės ir kitos moterys, kurios dalyvauja mūsų projektuose, dalyvauja darbo pokalbyje prieš pradėdamos dirbti ir e, mes suprantame, kad turime įvertinti jų kultūrinį pasirengimą. Mes visai nežiūrim E, į tai, kaip moteris yra apsirengus, kaip atrodo ir iš kur yra. Tai mums visai nesvarbu. Mes pagrindinį dėmesį skiriame tam, ką jos nori padaryti, jos, kokią viziją Danijoje jos turi, kokio gyvenimo jos siekia Danijoje. Tokie, tokios tos kuratorės mūsų gali būti. Jos turi skatinti ir kitus žmonės siekti savo tikslų. Taigi, e, mes sukūrėme daug naujų veikimo būdų. Ir, pavyzdžiui, pradėjome dirbti su antrosios kartos e, imigrantų vaikais. Dažnai tie vaikai būna talentingi, turintys ypatingų gebėjimų ir stengiamės sukurti tam tikrų prestižinių projektų, kuriuose kuratorės stengiasi integruoti e, vaikus, pažiūrėjau, greičiau negu kitus. Tie vaikai iš namų aplinkos turi būti perkelti į vadinamosius daniškuosius visuomeninius tinklus. Tai yra labai svarbu. Buvo parengta politinė programa ir matėme, kad 15 labai gerai žinomų moterų, ponė Brita Thompson buvo tarp jų, uh, Taip pat turėjome Danijos Folketingo narių, Kopenhagos administracijos narių, iš viso 15 žmonių mm, dalyvavo tame projekte, kuriame kvalifikuotos migrantės buvo raginamos imtis politinės karjeros. Tai buvo labai sėkmingas kuratorių darbas. E, matėme, kad 400 e, labai didelis skaičius moterų migrančių dalyvavo savivaldybių rinkimuose. Po savivaldybių rinkimų 600 žmonių buvo išrinkta vien į Kopenhagos administracija. Taigi rezultatas labai geras. Neseniai privačių resursų pritraukėme jaunimo projektams ir vaikų imigrantai gyvenantis tam tikrose E, regionuose e, susilaukė ypatingos paramos. Privatus fondai buvo įkurti skirti e, vaikams, pavyzdžiui, Odensės regione. Toks buvo įsteigtas ir jie, kaip ir Danijos vaikai, dabar jau gali eiti į tolesnės mokyklas, plėsti savo išsilavinimą ir tokiu būdu jie pasinaudoja mūsų tinklo kontaktais tai yra Danijos visuomenės parama. Tai visiškai naujas dalykas. Labai svarbu, kad mes turėtume pinigų tokiai veiklai ir ją galėtume tokiu būdu plėsti pagal mūsų sukurtą projektą. Ar dar turiu laiko, ponė pirmininkė? Mes galėsim pabaigti diskusiją vėliau, kai Klausimus jums pateiksime, o dabar galėčiau jums padėkoti. Dėkoju, kad pasidalinote Danijos patirtimi. Ir be bejonės, manau, jūs pabaigoje turėsite labai konkrečių žodžių. Dabar žodis ponui Kemal Ejup, kuris yra Danijos um, komisijos kovai su diskriminacija pirmininkas. Jis labai trumpai pristatys Bulgarijos patirtį.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 moterų migrančių teises Bulgarijoje. Kalbėsiu daugiau bendrai. Mes turime galiojantį nediskriminacijos įstatymą, kuris e, numato tam tikros reikalavimus, kaip reikėtų geriau integruoti moteris į visuomeninį gyvenimą. 50 procentų, atsiprašau, 15 procentų e, visų moterų dažnai nepatenka į įvairias statistikas. Esama daug aspektų, kurie nėra žinomi. Ir tai paaiškina kai kurios diskriminacijos aspektus. Mūsų komisija turi duomenų, kurie parodo, kad e, tautinių mažumų moterys kenčia nuo įvairių diskriminacijos e, formų, lyties ir e, tautinės kilmės pagrindu. Jos yra labai pažeidžiamos. Pirmiausia, jos labai nesaugios darbo rinkoje, dažnai jos gyvena žemiau skurdo ribos. Dažnai joms e, esama įvairių kliučių, e, norint integruotis į visuomenę. Mes vykdome lyčių lygybės um, aspekto integravimo politiką. Ta mūsų politika taip ir pavadinta nediskriminavimo tautinės kilmės ir lyčių pagrindų aspekto įtraukimo į politiką strategiją skatiname vienodą moterų ir e, vyrų e, dalyvavimą politinėme gyvenime. 40 procentų e, visų Bulgarijos parlamento narių yra moterys. 20 procentų nacionalinių parlamentų nariai taip pat yra moterys. Tai žemesni skaičiai nei praėjusios kadencijos. Praėjusioje kadencijoje 27 procentai visų parlamentarių buvo moterys. Tačiau tik vienas procentas iš, išrinktų parlamento narių e, priklauso tautiniai mažumai. Pirmą kartą Bulgarijos istorijoje moteris tapo ir um, nacionalinės asamblėjos pirmininkė. Labai sudėtinga žinoti, kokia yra bendra situacija, sudėtinga nustatyti, kokių stimulo priemonių ar kontrolės priemonių uh, buvo imtasi. Manau, kad mums reikia patikimesnių statistinių duomenų. Reikia tinkamų duomenų bazių siekiant tinkamai suvokti, kokia tautinių mažumų situacija, koks nedarbo e, lygis reikėtų naudotis Eurostato uh, duomenimis, kad atspindėtume visą situaciją. Neturėdami statistinių duomenų, mes negalime kalbėti apie problemas, su kuriomis susiduria mm, moterys priklausančios tautiniams mažumoms. Mes tiesiog nežinome, su kokiamis problemomis jos susiduria. Uh, Dažnai politikos strategijos, kuriomis siekiama daugiau integracijos Romėms, susiduria su įvairiais barjerais. 15,6 procentai visų mažumų, mažumų sudaro Romai. 51,6 procentai moterų migrančių yra, tai jų yra daugiau nei vyrų. Apklausos rodo, kad nacionalinės e, strategijos, kurias e, taiko nacionalinės įstaigos, ignoruoja kai kurių mažumų poreikius. Dažnai švietimo programuose neatsispindi pagarba tradicijoms. Dažnai tėvai e, baiminasi siūsti savo vaikus į kitą mokyklą, esančią kitame kaime ar kitoje vietovėje. Ypač tai būdinga kaimo vietovėms. O kita problema yra mokymas gimtaja kalba, ypač romų ar turkų kalba. 25 procentai visų romų Bulgarijoje yra beraščiai. Sužlugus komunizmo sistemai per dešimt pirmųjų metų dėja Romų neraštingumo problema tik e, tapo dar opesnė. Ir turiu pasakyti, kad moterys e, čia kenčia labiau nei vyrai nes vyrų švietimo lygmuo yra kiek aukštesnis nei moterų. Dažnai e, tėvai tiesiog ignoruoja raštingumo problemą šeimoje. O Vaikai dažnai tiesiog nenori lankyti mokyklos. Daž labai svarbu akcentuoti švietimo problemą ir užtikrinti tinkamą švietimą vaikams, nes e, švietimas tiesiogiai susijęs su darbo paieškomis. Dažnai Romai neranda darbo būtent dėl prastos profesinės kvalifikacijos. Per pastarosius dešimtį metų nedarbo, nedarbas ir e, nepakankamas švietimas tapo ope visos Romų bendruomenės problema. Bendruomenė nebegali užtikrinti tinkamo mokymo savo vaikams e, ir nepatenkinami visuomenės poreikį ir tai užkerta Romų vaikams kelią į integraciją. Romų moterys e, darbo rinkoje yra daug prastesnėje situacijoje nei vyrai, todėl kad jos dažnai pastoja ir e, dažnai neturi pakankamos kvalifikacijos, Dažnai jos net neturi pakankamai informacijos, kokios galimybės joms galėtų atsiverti darbo rinkoje. Bulgarijoje Romų moterys dirba žemos kvalifikacijos e, darbus ir dažnai dirba šešėlinės ekonomikos sektoriuose ir jos negauna socialinių paslaugų. Bulgarijos sveikatos apsaugos ministerijos programa, kuria siekiama skatinti verslumą ir socialinę įtraukti, vis dėlto nepalengvina moterų prieigos prie darbo rinkos, nes ypač vienišoms Um, romių moterims, vienišoms motinams, turinčiams keletą vaikų. Labai sunku rasti darbą, dažnai jos uh, privalo verstis net prostituciją, kad galėtų išlaikyti savo vaikus. Kalbant apie turkų mažumas, turiu pasakyti, kad uh, šios tautinės mažumos problemos yra kitokios. Jų E, išsilavinimo lygis yra aukštesnis. Tačiau esame tam tikrų stereotipų susijusių su moterimis turkėmis. Mes neturime pakankamai informacijos apie turkių moterų diskriminacijos problemą. Nacionalinis statistikos institutas institutas turi duomenys susijusius su namų ūkiais. 55 procentai Romų priklauso e, nuo valstybės paramos. Tačiau mes nežinome, kiek Romų kenčia nuo diskriminacijos. Duomenys apie kaimo vietovėse gyvenančius Romus ir prieiga prie socialinės paslaugos teikiančių įstaigų nėra pakankami. Mes žinome, kad dažnai mergaitės gimdančios vaikus dar labai ankstyvame amžiuje, 15-14 metų, turėtų būti tinkamiau informuojamos apie šeimos planavimo galimybės. Prieš dešimt metų mes pradėjome sveikatos koordinatorių programą. Tai Bulgarijai buvo labai naujas, pažangus modelis, kuris pasiro, pasiteisino kitose ES valstybėse narėse. Tokiu būdu mes tengiamės įtraukti koordinatorius, kalbančius tautinių mažumų kalba ir šie koordinatoriai uh, bendrauja su tautinių mažumų atstovais ir padeda jiems lankytis įvairiose gydimo įstaigose ir gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Buvo fiksuoti keletą atvejų, kai gydimo įstaigos nesiuntė greitųjų medicinos pagalbų automobilių į Romų getus arba šios, šie e, greit greitosios pagalbos automobiliai atvyko labai e, vėluodami, net po valandos, prabėgus valandai nuo skambučio. Vienu atveju Romų moteri, moteris jau buvo mirusi, kai atskubėjo medicininė pagalba. E, buvo fiksuoti ir kiti atvejai, mirties atvejai dėl pavėluotai suteiktos medicinės pagalbos. Šie Vėlavimai buvo įvertinti kaip nusikalstama veika, Pastebėjome, kad esame diskriminacijos ir universitetuose bei mokyklose. Pateikėme rekomendacijas, kokiu priemonių reikėtų imtis. Taigi pateikiau praktinių pavyzdžių. Ačiū uždėmesi. Ahol. Ačiū ponui Jupui už pranešimą. Dabar norėčiau sutikti žodį poniai Britai Thompson. Jie papasakos mums apie savo patirtį, pristatys savo narį. Ačiū, ačiū už pranešimus. Jie mane įtikino, kad tikrai reikalą turime su skirtingom grupėm, skirtingais iššūkiais. Atrodo, kad padėtis Bulgarijoje Romo konkrečiai mažumos e, yra kitoks šiek tiek iššūkis negu iššūkiai kilantis e, bendrai migracijai Europoje. Jūs kalbėjote apie e, turkų mažumą Bulgarijoje, palyginti su Romų mažumos elgesiu, kaip ta mažuma kenčia nuo įvairios diskriminacijos, kalbėjote apie tai, ką siūlo visuomenė. Man regis, kad e, Romus galima prilyginti e, su e, vietos gyventojais, kaip Danijos Grenlandijoje, pavyzdžiui, vietos Grenlandijos gyventojai labai skirtingi yra Mm, palyginti su turkų mažuma Bulgarijoje, nes jie yra medžiotojai, e, žvėjai. Ir man reikės, kad e, mes ES turėtumėm dėti labai didelės pastangas į Romų integraciją. Mums reikia labai daug statistikos duomenų, reikia labai daug žinių apie tai, ką būtų galima padaryti. Na, kas man pasirodė labai um, e, įdomu, tai tai, ką jūs sakėte apie švietimo lygmenį ir sakėte, kad Romai vyrai yra e, labiau išsilavinę negu Romų moteris ir tai, ką matome um, pasaulinio lygmenio vairiose šalise, kai stebime įvairias migrantų grupės Europoje, stebime, kad moteris dabar yra labiau išsilavinusios, ypač jaunos moteris palyginti su vyrais. Tai manome, e, kad e, aukšto išsilavinimo sistema tarsi moteriškėja. Tačiau taip nėra, e, kai kalbame apie rom moteris. Tai iš ties yra uh, problema, kuri nusipelno ES dėmesio ir labai didelė dalis procentais gyven, gyventojų vidurio rytų Europoje yra Romai. Girdėjome, kad tai tik 12 milijonų, jūs sakėte, kad Bulgarijoje tai yra 15 procentų gyventojų. Tai regis, kad priemonės taip pat turėtų būti e, kitokios negu kad skirtos migrantų integravimui. Mes e, sakėme, kad imigracija tarsi e, moteriškėjo. Kodėl taip vyksta? Šeštajam dešimtmetį daugiausia migravo vyrai iš centrinės rytų Europos, žmonos na, sekė iš paskos, o dabar manome, matome, kad paslaugų sektorija yra daugiausia nepatrauklių darbų ir na, tu, tuos nepatrauklius darbus dirba migrantės. E, Ispanijoje Pavyzdžiui, moteris migrantės dirba 10 mėnesių, užsidirba pakankamai, um, pakankamai, kad galėtų pakviesti atvykti savo vyrą, vaikus, kad galėtų susijungti šeimą. Tai situacija dabar yra labai kitokia. Europoje dabar daugiau yra migrančių moterų negu, negu vyrų ir jų tik tai daugies ateityje, nes stebėme ir kitą tendenciją um, moteris e, išvykstančios iš nutolusių Europos vietovių mano šalyje, Danijoje, 20 procentų vyrų yra daugiau e, nutolusiose vietovėse negu, negu moterų. Tai didž, didžiuosiuose miestuose yra daugiau moterų negu vyrų, spėjau, kad ir Bruselė taip yra. Ir aišku, tų vyrų netenkina e, gyvenimas be moterų, jie tarsi užsisako paštų nuotakas. O tos nuotakos e, paštų paštu, turi visai kitokį išsilavinimo lygį. Danijoje, pavyzdžiui, labai dažnai atvyksta moteris iš Tailando, susitokia su danais, gyvenančiais e, nutolusiuose kaimo vietovėse. Ir kokius darbus dirba, dirba moteris, jos prižiūri senelius, moteris tuokėsi su vyrais gyvenančiais nepatraukliuose nutolusiuose vietovėse. Uh, moterų išsilavinimas visai kitoks yra ir kas yra bendro Europos e, valstybėms, kad visose juose kyla sunkumų. Siekiant sutikti galimybės pasinaudoti švietimo sistemą, Portugalija, Airija, e, Danija, e, to šalės, e, kurias analizavau ir labai daug moterų iš Rytų Europos, iš Moldovos vyko į Portugaliją, jos dirbo pagalbinėmis darb, darbininkėmis e, namų ūkiuose, nors turėjo aukštesnį išsilavinimą ir kalbėjome apie proto švaistimą. Visos e, tos aukštas kvalifikacijas turinčios moteris atlieka žemos kvalifikacijos e, darbus. Nes nėra sistemos, kuri, kuri joms padėtų jūsų pavyzdys apie tokią praktiką labai geras, nes Mm, čia dėmesys sutelkiamas į individą. Septintąjį dešimtmetį e, imigravo vyrai iš Jugoslavijos į Vokietiją ir galima sakyti, kad jų, jų kategorija ta pati buvo ir buvo galima masinė integracija, o dabar moteris atvyksta e, su pačiu vairiausiu e, išsilavinimu ir kaip būtų galima jas geriausių būdų integruoti, e, kad tai geriausiai pasitarnautų Europos visuomeniai. Ir jūs sakėte, kad reikėtų pažvelgti į individą, kokias kompetencijas tas asmo turi, kad gautų darbą. Ir manau, kad jūsų metodas e, yra e, tikra sėkmė, tai yra modernus moterų integracijos metodas. Ir e, būtų labai gerai, jog mes tai remtumėm, kad komisija tai remtų ir reikėtų susitelkti ne tik tai į darbo rinką. Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip moteris būtų galima integruoti į politiką. Turime labai daug sėkmingų pavyzdžių, daug projekt, projekte dalyvavusių moterų buvo išrinktos į savivaldybės, tai buvo nesudėtinga, nes e, nereikia būti e, piliečių, kad galėtum dalyvauti savivaldybių rinkimuose ir manau, kad tai taip pat yra labai svarbu. Dėl uh, e, diplomų pripažinimo tai yra labai svarbus dalykas Europoje. Mes plėtojame Bolonijos procesą, siekiant pripažinti uh, e, diplomus, siekiant abipusių jų pripažinimo, siekime plėsti šalių ratą, kad uh, žmonės galėtų atvykti ir dirbti čia. Išgyvename krizės uh, metą, uh, didžiulis e, nedarbas ir o, o po poros metų kils labai dideli iššūkiai, nes trūks darbo jėgos. Demografinė e, padėtis tokia yra Europoje, todėl mes turime e, galvoti apie tai, kaip juos integruoti. Tad dėkui Jums labai. Turėčiau Jums vieną klausimą dėl Bulgarijos Romų Jūs sakėte, kad yra, yra mišrios santokos Romų turkų, ar Romai tokiasi tik tarpusavyje, užsisklendžia savo tautinėje mažumoje. Ar, ar, ar yra ir mišrių uh, santokų su bulgarais e, ir, ir turkais? Ačiū poniai Thompson. Dabar pradėsime bendras diskusijas. Visų pirma, komiteto narių klausimai. Norėčiau pasveikinti Modę Katsą, parlamento pirmininkė, ponia Ernst, turėtume ką pridurti, jeigu ne, tai tuomet žodis poniai Katsą. Ačiū pirmininkė. Visų e, pirma, norėčiau pagirti šių viešų klausimų organizatorius. Ačiū visiems e, svečiams, ekspertams, kurie atvyko pas mus, kad pasidalintų savo patirtimi. Šiandien diskutuojama tema labai svarbi. Ji svarbi ES vidiniai sanglodai, siekiant e, užtikrinti visišką užimtumą, socialinę integraciją, socialinę gerovę. Mm, tai labai svarbu ir mūsų kaiminystės politikai, išorės politikai, kadangi socialinės sanglaudos integracijos e, padėtis yra glaudžiai susijusi su mūsų kaiminystės e, politikos plėtojimu, nes e, kaiminėmis šalėmis, ar tai būtų kandidatės šalės, e, kitos partnerės, ar tai būtų ir tolesnės šalis. Ir kaip suprantu, visi šie klausimai na, buvo paliesti šįryt, kalbėta apie vairias grupės ir mūsų komiteto nariams ir ekspertams prisidedantiems prie mūsų darbo, e, svarbu būtų e, nepamiršti Europos parlamento patvirtintus pranešimus skirtus moteriams migrantėms, e, Romų moteriams, nes parlamentas yra patvirtinęs nemažai dokumentų, rezoliucijų, galbūt vertėtų susipažinti su tuo, ką mes esame jau nuveikę, kad suprasmėm, ko dar nepadarėm, kad tai galėtume padaryti ateityje. Jūsų praktinis indėlis labai svarbus ir, e, žinoma, e, taip prisidės ir prie mūsų tikslų siekimo. Ačiū poniai Kacai, ponia Ernst. Ačiū. Mašiau, jeigu norime plėtoti ES kovos su e, diskriminacija strategiją skirtą e, moterim, migrantėm. E, tai turėtumėm labai aiškiai suvokti, apie ką kalbame. Kalbame apie labai skirtingas moterų migračių e, kartas, nes juos susiduria su skirtingom problemom, kai kalbama apie šeimos ryšių. Romų moteris labai specifinės klausimas. Kita vertus, musulmonės visai kitoks klausimas, kurį reikėtų spręsti visiškai kitaip. Uh, ir e, tos visos tautinės mažumos susiduria su skirtingom pro, e, problemom. Ir jei norime sėkmingai kovoti su, su diskriminacija, kaip ES, valstybės narės, turėtumėm to nepamiršti, jeigu norime kažko pasiekti praktikoje. Ir čia reikėtų nustatyti tam tikrą filtrą, į kokius skirtumus reikėtų atsižvelgti, kai kalbame apie atskiras grupės ir kokie bendri vardikliai yra, nes čia detalės gali būti svarbios. Uh, Ir dabar norėčiau pateikti savo klausimą e, mūsų viešnioms. E, galbūt jūs galėtumėt e, mums pateikti minčių, kaip būtų galima išskirti ir išsiaiškinti skirtumus ir pana, panašumus tų skirtingų grupių. Ačiū. Kilnilsen. Ačiū. Manau, kad ši diskusija labai įdomi. Vis kalbėjome apie duomenų stoką. E, tai yra labai svarbu. Kai aš kalbėjau e, su, kai klausiausi pono Juk, aš prisiminiau moteris afganistanietės, kurios slepiasi po burkomis. Uh, Kai kuriuose rytų Europos šalise moteris, e, moterų su burkomis nepamatysi, bet e, ten yra moterų, kurios yra pasislėpusios, nes jų balsas nėra girdimas. Mane tas faktas pritrenkė. Dėl statistinių duomenų stokos, aš esu tikra, kad prie to klausimo sugrįšime. Labai svarbu surinkti tokius duomenys, jeigu norime ką nors pasiekti, jeigu norime suprasti, kokia situacija susidarė. Man atrodo, kad mums labai svarbu spręsti tokį klausimą. Kodėl moteris visų pirma migruoja. Tai yra pagrindinis klausimas. Kodėl viena ar kita gyventojų grupė atsiduria Europoje? Kaip galime sureaguoti bendrai į, į migracijos priežasčių šalinimą. Be abejo, nes apie tai šyrit e, nespėsime pakalbėti, bet labai svarbu nepamiršti, kad jeigu žmogus pasirenka migruoti visam gyvenimui, tai Turime išsiaiškinti, kodėl. Kitas dalykas. Europoje yra piliečių, be abejo, nes aš nekalbu apie Romų bendruomenę. E, vakarų Prancūzijoje, pavyzdžiui, pas mus yra labai daug Romų e, ir iškyla daug problemų dėl to. Taigi, kiekvieno, da, be jų dar yra kitų migrantų. Ir turime pirmiausia išsiaiškinti, kodėl jie atvyko ir ar jie nori čia likti ar tie romai, ir, vyrai ir moterys savo noro atvyko į tą regioną, ar jie buvo priversti tą migraciją išgyventi. Taigi galbūt reikėtų kovoti su priežastimis, dėl kurių migracija atsiranda visų pirma. Gal galėtume atsakyti į tą klausimą. Jeigu kitų klausimų nėra, panas Fatakis iš komisijos. Ar jūs turit klausimą, ar norėt pasisakyti? Aš norėjau visų pirma pasisakyti dėl to, ką sakė ponė Ernst apie demografiją. Aš pats esu demografijos klausimų ekspertas, kaip žinia. O po to pateiksiu klausimą. Norėčiau, jeigu leistumėt. Labai dažnai mes dramatizuojame demografijos klausimą. Sakome, kad poreikiai yra didžiuliai ir jų, esant dabartiniai demografiniai padėčiai, nepavyks patenkinti. Praėjus dviems metams po ekonominės krizės matome, kad susidarė tokia situacija, jog galime nuspėti, kad per artimiausius dešimt metų bus labai daug bedarbių ir nepatenkintų piliečių. Todėl, kad po krizės mes dabar pertvarkome ekonomikas, Turime jas pritaikyti prie naujos globalios realybės, turime e, sukurti konkurencinės galės. Jau dabar matome, kaip kainos keičiasi, matome, kaip pasirašomos bendradarbiavimo sutartys tarp Renault ir Daimler kompanijų arba kas vyksta bankų sektoriuje. Taigi, tokios restruktūrizacijos metu susidarys naujų uh, kvalifikacijų poreikis. Ir be to turėsim išsaugoti darbo vietą žmonėms. Nelengva yra tuos žmonės perkvalifikuoti. Ir demografiniais e, problemos e, sukelia kitų sunkumų. Žmonės, kurie atvyksta į Europą, neturi reikalingos kvalifikacijos, o vaikai dar yra per maži, kad juos išmokume naujų įgūdžių. Taigi per, per artimiausius dešimt metų e, turėsime vienokias problemas, o kvalifikacijos perteklius susidarys rūt po dešimties metų. Nuo keturių iki dešimt metų, manau, truks dar labai tas laikotarpis, kai migracijos rautai bus labai dideli. O dabar perinu prie savo klausimo, kuris yra šiek tiek provokacinis. Kai, jūs kalbate migraciją, kai mes kalbame apie migraciją, pirmiausia visų pirma sakome, kad tai yra uh, uždavinys ir priimančiai valstybė, ir patiems migrantams. Tačiau, kai kalbam apie priemonės, kalbam tik apie uh, migrantams skirtas priemonės. Nieko nekalbame apie priimančią visuomenę. Kokios priemonės yra orientuotos į priimančią visuomenę? priimančiąją valstybę. Nes e, dažniausiai mes girdime iš migrantų nusiskundimą, netgi tais atvejais, kai jie būna dėkingi už e, pastangas jų labui, kad e, jie gyvena tam tikrą vakume. Jie, pavyzdžiui, mokosi kalbos tos valstybės, tačiau nepalaiko ryšio su vietos žmonėmis. Taigi aš norėčiau sužinoti, ar yra kokių metodų skirtų visai visuomeniai, ypač priimančiai visuomeniai. Ačiū. Ačiū, ponė Fatakis. Matome, kad ponė Müller Jensen pristatė labai gerą e, metodą. Ji e, pristatė mums tą profesionalų E, kvali profesionalių kvalifikacijų panaudojimo metodiką ir sukurtą mechanizmą Danijoje. O ponė Kratsa ką tik sakė, kad labai svarbu pereiti nuo e, siaurąją prasme ryšių tarp e, val, primančios valstybės imigrantų prie platesnio masto, tai yra vertybių, kuriomis yra pagrystos mūsų visuomenės. Ponas Ejup savo pasisakymo antrąją temą pasirinko statistikos stoką. Ypač jis pabrėžė e, kaimo vietovių socialinės integracijos problemas, prieš pastatydamas jas miestų integracijai. Čia reikia ypatingų sprendimų. Taigi, kokiu komentaru jūs turėtume tuo klausimu? Pone Müller Jensen, suteiksiu žodį jums. Jūs gal atsakytumėte pirmą dalį klausimo, o paskui ponas Sejan. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tarptautinę konferenciją, kuri vyko praėjusiu metu lapkričio mėnesį. Galite angliškai arba kitomis kalbomis paskaityti apie ją mūsų interneto svetainėje quinfo.dk. E, Ten rasite labai daug reikalingos informacijos. Klausimai dėl duomenų stokos. Bėgant metams mes e, pateikėme pokalbių su kuratoriais ir kūruojamaisiais asmenimis e, rezultatus mūsų duomenų bazėje. Juos įtraukėme į mūsų internetinę duomenų bazę. Pradžioje nežinojome, kad ši programa išauks į tokį, tokią didelę programą, kad jos mastas taip išsiplės. Ir ta programa iš pradžių buvo tarsi mūsų pačių darbo įrankis. O dabar tą domenų bazę tobuliname ir plečiame. Stengiamės išsiaiškinti e, atsakymus į tokius klausimus, kaip kiek, e, migrantų ar kuratorių atvyksta iš vienos ar kitos valstybės, ar iš vienos ar kitos grupės ir bandome apibendrinti rezultatus. Svizduoju, kad maždaug po pusmečio galėsime jums kur kas daugiau papasakoti apie tai, nes ta medžiaga yra tikrai unikali, nemanau, kad kas nors kitas yra e, šešerių, sukaupę šešerių metų rezultatus. Mes stebėjome moteris šešerius metus ir, kaip sakiau, dabar tobuliname tą duomenų bazę. Buvo pateiktas klausimas apie e, amžių kuratorių. Nuo 25 iki 55 metų jos yra, bet didžioji dalis 30-35 metų. Taigi, šeimai, e, karjerai ir žmonių integravimui visuomenė yra labai svarbu visus tuos žmonės įtraukti. E, Pone iš Vokietijos klausė, ar e, yra skirtumų tarp skirtingų grupių, priklausomai nuo to, iš kur tos moterys atvykusios. Labai svarbu, kad e, taikant šios metodus yra mobilizuojama pilietinė visuomenė. Kaip aš jau sakiau, mes tengiamės nediferencijuoti, mes neskreipiam dėmesio į tai, iš kur ta moteris yra, ar ji musulmonė ar ne. Uh, mes stengiamės dirbti su žmogumi. Aš pripažįstu, kad politikams ir Europos parlamentui yra labai svarbu e, turėti tokią, taikyti tokią diferenciaciją ir žinoti skirtumus tarptų moterų. Tačiau mūsų darbo metodas yra toks populiarus būtent todėl, kad mes nediferencijuojame žmonių. Ta institucija yra atvira jaunoms musulmonėms, kurios neturi būti stigmatizuojamos kaip musulmonės. Jos yra kviečiamos į mūsų instituciją, jos yra kviečiamos dalyvauti šioje programoje kaip asmenys, kaip individės, turinčios savo potencialą, savo viltis ir visus lūkesčius. Mes kviečiame tas moteris dalyvauti mūsų projekte, suteikiame joms kuratorę, raginame tapti Danėmis, Danijos pilietėmis, ko jos ir nori. Taigi čia išsiskiria interesai, manau. Mes, e, mūsų programa siekianti mobilizuoti pilietinę visuomenę ir jūs, politikai, turime skirtingus poreikius ir interesus. Jums reikia diferencijuoti tuos žmonės. Ar pakaktų tokio atsakymo? Labai ačiū. Dabar panas Ajup. Darai, gospožų pristatel. Uh... Prvo. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsakyti į ponios Thompson klausimus. Romai ir turkai Bulgarijoje nėra įprasti migrantai. Turkai gyvena 600 metų, o Romai dar ilgiau. jų integracija turėtų būti valstybės politikos dalis. Esame labai daug teigiamų pavyzdžių Bulgarijoje, tačiau vis dėlto turiu pasakyti, kad daugiau tų neigiamų pavyzdžių nei teigiamų. Esame stereotipų, kuriais galime paaiškinti vieną ar kitą diskriminacijos apraišką. Pirmiausia, turėtume susitelkti ties vaikais, jau vaikų darželiuose turėtume užtikrinti lygias teisės vėliau. Lygiateisiškumas turėtų būti užtikrintas mokyklos lygmenyje. Tokiu būdu išvengsime, kad Romai nebūtų atmesti, nebūtų išstumti iš visuomenės. Dažnai Bulgarijos vaikai nenori sėdėti viename suole kartu su Romų vaikais. Tas pats pasakytina ir apie neįgaliuosius vaikus. Romai dažnai sudaro santoką savo bendruomenės viduje. Labai nedaug Romų susituokia su bulgarais. Na ir pagaliau tragiškas e, pavyzdys. Prieš penketą metų nuskambėjo jaunos poros kaip e, Romeo ir Džiulietos istorija. Ji, jis bulgaras, ji romė ir jie nusižudė. Jie metėsi po traukiniu, vaikinas žuvo, merga, mergina e, tapo suluošinta, o jie tai pasielgė todėl, kad nebegalėjo gyventi kartu, tiesiog visuomenė jiems neleido. Bulgarija tapo ES nare, tapo Šengeno erdvės nare. Um, ir dabar baiminasi, kad uh, Bulgarijoje gyvenantys Romai masiškai persikels į kitas ES valstybės narės, tačiau to neįvyko. Reikėtų užduoti savo klausimą, kodėl bulgarai e, migruoja. Pirmiausia todėl, atsiprašau, ne bulgarai, o romai. Pirmiausia todėl, kad ieško darbo. Bulgarija dabar net yra ketinimų įsteigti vyrų partiją, kuri uh, kovotų už vyrų teisės, tačiau tai aišku tik faktai dėl diskriminacijos tarp kaimo ir miesto. Kaimo vietovėse integracija yra paprastesnė. Čia nėra segregacijos mokyklose. Čia tiesiog kiekvienas pažįsta vienas kitą ir čia svarbiausia rasti tinkamą užimtumą kad kaimo gyventojai neišsikeltų iš kaimo, kad nereikėtų uždaryti mokyklų. Žmonių persikėlimas iš kaimo vietovių į miestus kelia didelių problemų ir miestams. Turiu pasakyti, kad Bulgarijoje nėra Romų klajoklių. Romai dažniausia gyvena turėdami pastovę gyvenamąją vietą, pasirenka tam tikrą miesto kvartalą ar kaimo vietovę, e, kurioje yra gera infrastruktūra, vanduo, vandentiekis ir elektra. Taigi Romai telkėsi tam tikrose kvartaluose ar vietovėse dažnai, turiu pripažinti, jie stato tam tikrus statinius nesilaikydami bendrųjų reikalavimų, nesilaikydami miesto planavimo strategijų. Štai kodėl aš norėjau pasakyti, kad labai svarbu statistiniai duomenys, labai svarbu žinoti, kiek vaikų iš ties lanko mokyklas, o kiek jų pasilieka namuose. Uh, kiek vėliau žmonių dirba, kiek yra registruoti bedarbiai, kiek neregistruoti bedarbiai. Tai yra labai svarbus skaičiai ir tik to, kai juos turėsime, galėsime imtis tam tikrų priemonių. E. Ačiū labai ponui Ejupui. O dabar baigsime antrąją mūsų diskusijų dalį, kurioje kalbėjome apie integracijos metodus ir pereisime prie trečiosios mūsų klausimo dalies - išvados dėl politinių pasiūlymų. Pirmiausia, žodį suteiksiu poniai Amandin Bach iš Europos lobiščių organizacijos Belgijoje. O tada suteiksime žodį poniai Bauer ir poniai Kil Nielsen, mūsų parlamento narėms. Poniai Bach pirmiausia žodis. Savo pranešimą pradėsiu dėkodama FEM komitetui. Noriu padėkoti poniai Paramanovai už e, kvietimą į šios svarbius klausimus kadangi rengiamas pranešimas savo iniciatyva ir išgirdė tiek daug pasiūlymų, turiu pasakyti, kad aš e, kaip e, Europos tinklo narė norėčiau sureaguoti ir į dabar vykstančias Europos Sąjungoje diskusijas. Išgirdome kai kurios pasiūlymus šį rytą ir aš kalbėsiu ir apie europinę darbo atverkę. Kalbėdama apie dabartinę Europos politinę darbo tvarkę, turiu pasakyti, kad e, joje stengiamasi įtraukti tautinės mažumas. Noriu prisiminti Europos 2020 metų strategiją, kurioje daug dėmesio skiriama uh, moterims priklausančioms tautinėms mažumoms. Lyčių lygybės strategija taip pat opi tema, apie kurią buvo daug kalbama. Šiandien penktą valandą FEM e komitete bus balsuojama dėl šio projekto. Stokholmo programoje taip pat esama uh, E, lyčių lygybės aspektų, įtraukties aspektų. Taigi integracija tampa labai svarbia tema. Daug atsakomybės tenka pačioms valstybėms narėms. Naujai įsigaliojusi Lisabono sutartis numato daug mechanizmų ir ES lygmenį. Taigi mes vis dažniau kalbame apie lyčių lygybę ir komisiją ir tarybą ir parlamentą tai tampa taip pat labai svarbus vaidmuo. Mes netiesiogiai kalbėjome šiandien apie dvi alternatyvas. Dažnai pamirštame kai kurios dalykus, apie ką kalbėjome ir šį rytą. Mes kalbame apie atsakomybę, kurią turi um, moterys migrantės. Jos turėtų laikyti, lankyti kalbos kursus, tenktis integruotis, tačiau mes pamirštame uh, visuomenę. Ponas e, Futakis kalbėjo apie integraciją į visuomenę, kalbėjo apie vis, pačią visuomenę. Dažnai užmirštame, kad integracija dažnai lieka tik e, politinių sprendimų lygmenyje. Turėtume išgirsti e, tuos balsus iš pogrindžio, turėtume panagrinėti, kaip įgyvendinama politika realiame gyvenime, e, kaip ji atsispindi skirtingose tautinių mažumų grupėse. Aš e, pabandysiu greitai pristatyti, kas yra Europos lobišio organizacija. Mes viena didžiausių organizacijų Europos Sąjungoje, daugiau nei 2500 narių organizacijų vienyje mūsų organizacija. Mes dirbame Europos Sąjungos lygmeniu, tačiau veikiame ir tartautiniu bei vietiniu lygmeniu. Savo darbe aš turiu pasakyti, kad aš dirbu nediskriminacijos, integracijos ir prieglopščio politikos rytyje, tačiau mes plėtojame ir socialinę politiką, kovojame prieš smurtą prieš moteris, taip pat um, svarbios temos yra ir lyčių lygybė ir aišku šios temos susijusios ir e, tautinių mažumų moterų integracija. Aš kalbėsiu apie politikos pasiūlymus visose šiose srityse, ne tik diskriminacijos ir integracijos. Norėčiau pateikti vieną pavyzdį. Mes neseniai išspausdinome šį leidinį. Ir čia pateikiama informacija apie diskriminaciją lyties ir rasės pagrindų. Mes kalbėjome apie tyrimų duomenis, čia yra pateikiama informacija apie tyrimus, e, kurie vadinasi lyčių lenktynės. Kaip Europos parlamentas jūs taip pat galėtumėte daryti įtaką atitinkamiams generaliniams direktoratams ir čia rasite daug įdomių straipsnių. Uh, Nepriklausomai nuo to, ar jūs dirbate lyčių lygybės rytyje ar nediskriminavimo srityje, galite pasinaudoti čia pateikiamą informaciją ir padrasinti žmonės e, geriau dirbti šioje srityje. Kitas projektas, kurį mes plėtojame, finansuojamas Europos e, migrantų fondo Jūs tikriausia žinote, kad Virginija buvo išrinkta e, šio fondo pirmininkė ir ši iniciatyva yra labai svarbi. Labai svarbu, kad būtų išgirsti balsai tų, kurie gyvena toje aplinkoje ir kad tie žmonės um, išsakytų tai, ką jie žino tiesiogiai politikams, o ne per tarpininkus. Svarbiausia, ką norėjau pasakyti, kad kiekvienas iš mūsų, ar jūs dirbtumėte Europos lygmenių kaip tarnautojas komisijoje, ar kaip parlamento narys, ar būtumėte praktiku, labai svarbu e, dirbti laikantis tarp disciplininio požiūrio. Dažnai žmonės nežino, kaip išversti šį terminą, tačiau aš pabandysiu atspindėti, pateikdama konkrečius pavyzdžius, kas tai yra. Prieš tai kalbėjusi kolegė kalbėjo apie nediskriminavimą ir dažnai yra taip, kad skirtingos diskriminacijos formos tiek namuose, tiek kitur gali būti išskiriamas nes jei esate moteris ir dar romė arba moteris ir e, tamsia odė, jūs esate diskriminuojama. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje atlikta įdomių tyrimų apie tamsiaodžių moterų įsidarbinimo galimybės. Iš šių tyrimų matoma, kad jos patiria įvairialybę diskriminaciją. Aš apžvelgiau skirtingas europinės perspektyvas. Dažnai skaitant įvairias ataskaitas, jose neakcentuojama etninių mažumų moterų padėtis. Dažnai reikia labai tikslingos politikos, kurie atsispindėtų ir Europos teisės aktuose. Aš nagrinėjau gairias, kurios buvo diskutuojamos Europos parlamente. Ir e, manau, kad šiuose gairėse taip pat e, reikėtų didesnio tarpdisciplininio požiūrio. Tokiu būdu lyčių lygybės aspektas būtų geriau integruojamas į vairias politikos rytis. Apie tai buvo kalbėta ir praėjusiais metais. Ir visą reikiamą informaciją taip pat rasite ir mūsų tinklalapyje. Ponios Kratsa pasisakymas man labai patiko. Prieš keletą metų 79-aisiais buvo pasirašyta Sido konvencija, taigi prabėgo daug, maždaug 20 metų. Tačiau dabar turėtume daugiau dėmesio skirti skirtingoms tautinių etninių mažumų grupėms ir moterims. Tai numatyta ir SEDAF konvencijoje. Daugelis rekomendacijų, apie kurias buvo kalbėta šį rytą, yra. Kalbame apie disagregaciją, apie Romų moterų įtraukties programas tikrai yra daug sukurta gerų rekomendacijų, kuriomis reikėtų remtis. Pone Kratsa buvo rezoliucijos moterų imigracijos klausimais autorė. Taip pat parengtas pranešimas apie moterų ir vyrų lyčių lygybę Europos Sąjungoje. Mes daug kalbėjome šią temą šį rytą, kai skirtingos etninės mažumos e, romai, musulmonai, vyrai ir moterys patiria diskriminaciją. Jie nesiskundžia, nes e, jiems trūksta pasitikėjimo, ypač romų atveju jie nepasitikė tomis įstaigomis, kuriuose galėtų pateikti savo skundus. Taigi mes rengėme politinius pasiūlymus, kad padėtis pasikeistų. Mes turime tam tikrus įsipareigojimus politinėme lygmenyje, kad daugiau dėmesio būtų skiriama tautinėms mažumoms. Tačiau mums nepavyksta žengti į priekį. Reikia konkrečių uh, E, politikos pasiūlymų. Virginija labai aiškiai kalbėjo apie tai, ko reikia. Mes turėtume sumažinti um, leidimo gyventi išdavimo procedūros laikotarpį. Ir tam tikrų žingsnių čia galėtų imtis ir Europos parlamentas. Dažnai e, didžiausias sunkumai slepiasi detalėse, tačiau būtent detalės kartais būna pačios svarbiausios. Labai buvo svarbu susitarti dėl bendros pozicijos, tačiau dabar turime eiti dar toliau. Aš kalbėjau apie du, mes kalbėjome, tiksliau pasakius, apie duomenų rinkimą ir tyrimus, jie yra labai svarbus. E, norint atlikti kokybiškas apklausas, turime nepamiršti, kad turėtume rinkti duomenis e, iš skirtingų etninių mažumų grupuočių, remdamiesi ES veikimo sutarties 19 straipsniu turėtume remtis naujomis galimybėmis, kurias e, atveria naujos sutartys. Finansavimas, finansavimas, finansavimas tai yra labai labai svarbus dalykas. Mums reikalingos tinkamos socialinės politikos e, ir, aišku, turime nepamiršti ir ekonominės krizės. Reikalinga parama tautinių mažumų grupėms e, dažnai labai sunku gauti tinkamą paramą moterims ir noriu paprašyti Europos parlamentą, svarstant biudžeto projektus, taip pat numatyti tam tikrą finansavimą iš ES biudžeto mažumoms ir moterims. Dažnai reikalingos atskiros biudžeto eilutės, kad atskiros moterų organizacijos, mažumų teisų organizacijos galėtų uh, E, įgyvendinti tam tikrus projektus. Tik 2 procentai migrantų organizacijų gavo paramą iš ES. Ir e, baigdama noriu pasakyti, kad E, daug kalbėjome apie daugelįpę diskriminaciją, paslėptą diskriminaciją, kuri neišvengiama. Europos parlamentas praėjusiais metais prieėmė nediskriminavimo direktyvą. Tai labai ne, jautri diskusija, diskusijos dar tęsiasi ir uh, Noriu tarti keletą žodžių ir apie šeimų suvienijimo problemą. Virginija kalbėjo apie tai. Mūsų laukia diskusija šią temą, nes komisija parengė žalėją knygą ir jūsų, kaip parlamento narių, vaidmuo bus užtikrinti, kad neliktų e, diskriminacijos lyties pagrindų stengiantis susijungti šeimoms. Europos Sąjunga turėtų sumažinti barjerus šioje srityje dėl prieglopšio teisės aktų. Dažnai moteris e, neturėdama darbo yra diskriminuojama. Norėčiau pakviesti jūs e, perskaityti akit pranešimą skirtą prieglopšio temai. Smurtas taip pat yra labai svarbi tema. Smurta patiria daugelis migrančių moterių. Mes kalbėjome ir apie stigmatizavimą. Smurtas prieš moteris pastebimas e, įvairiose grupėse. Mes e, norėtume, kad būtų parengta direktyva prieš smurtą prieš moteris, kurioje būtų numatytos ir specifinės priemonės moteriams migrantėms. Ačiū labai. Euh, euh, Ačiū, poniai Bach. Už tai, jog uh, paminėjo galimas priemonės, taip pat norėčiau padėkoti ponui Votakiui, kad uh, išbuvo su mumis praktiškai visą rytą. Dabar norėčiau sutikti žodį poniai Edith Bauer, kuri pateiks analizę priemonių, kurias galėtų e, patvirtinti Europos parlamentas, remdamasis jūsų pranešimu. Ačiū. Kalbėsiu atvirai. Nelengva dalyvauti šiuose diskusijose norėčiau pagirti už drąsą ponę Parvanovą, už drąsą pradėti šias diskusijas, nes, nes tai nelengva yra, kaip Jana Kudakės minėjo. Nėra primalomos apibriešties tautinių mažumų. Vis dėlto norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į Europos tarybos rekomendaciją 1201. toje Rezoliucijoje yra viena etnių mažumų e, apibrieštis ir kadangi daugiau privalomų apibriešių nėra, e, jie ir pasinaudota viename iš naujesnių e, dokumentų, kurie yra privalomi, pavyzdžiui, pagrindų, tiksliau bendrojo konvencija, Europos hartiją dėl regioninių ir mažumų kalbų. Apibrieštyje nurodytos penkios ypatybės tautinių mažumų, kad gyvena valstybės teritorija, yra e, jų e, piliečiai. Apie tai na, kalbėjome, kai kalbėjome apie rusų mažumas Baltijos valstybėse, čia skliausteliuose tik tai norėjau tai pažymėti, ilgalaikiai ryšiai su valstybe ai, aiškios lingvistinės, e, tautinės, etinės e, savybės, e, akivaizdžiai mažesnis skaičius palyginti su valstybės gyventojų skaičiumi, regionų gyventojų skaičiumi ir galiausiai tautinės e, tapatybės e, visuma, įskaitant e, religinę tapatybę, kalbą ir taip toliau. Tai tokios išskirtos penkios savybės. Turime bent jau šiokią tokią oficialią apibriežtį. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad kai kurios valstybės, tokios kaip Prancūzija ir Graikija, nepripažįsta jokių mažumų savo teisės aktuose Belgijoje padėtis visiškai kitokia. Pripažįstamos tik tai tautinės bendruomenės, bet nemažamos. Ir šios trys valstybės e, nėra pasirašiusios ir nėra ratifikavusios e, bendrosios konvencijos dėl tautinių mažumų. Vis dėlto Kita vertus, visa ši diskusija rodo, kad kalbame e, dviem visiškai skirtingom temom. Viena e, tautinės mažumos ir moteris migrantės visiškai kita tema. Norėčiau priminti Moralės pranešimą, 2005 metų dėl mažumų apsaugos ir dėl antidiskriminacinės politikos Europoje parlamento rezoliucija labai aiškiai išskirta Romų bendruomenė, nauji ir įsikūrę migrantai, lingvistinės mažumos, tradicinės etinės uh, mažumos gyvenančios valstybės narės teritorijoje ir asmenis be valstybės. Visą tai labai aiškiai skirta rezoliucijoje, kurią norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, nes man atrodo, jog jei nesižvelgsime į skirtingų mažumų, tos didžiulius skirtumus, negalėsime e, sukurti geros politikos sistemos ar parengti gerų politikos rekomendacijų dėl įvairių mažumų. Vis dėlto, turint visą tai e, galvoje, būtų labai sunku uh, parengti e, gerą politikos rekomendaciją, net e, skirtingos mažumos gyvena visiškai skirtingo, e, skirtingomis sąlygomis, labai sunku yra lyginti suomių mažumo Švedijoje padėti su turkų mažumos padėtimi Bulgarija ar vengrų mažumos padėtimi Rumunijoje. Ir, iš tiesų yra šimtai mažumų. Iš viso e, tai sudaro apie 600 milijonų gyventojų Europoje. Todėl man regis, kad vertėtų susikoncentruoti bent jau į kai kurias e, mažumas, kai, kai kurias mažumų kategorijas. Tai būtų esminis e, klausimas ko negirdėjau diskusijose, tai e, lygybių klausimais užsijimančios institucijos. Nes tos institucijos ir turėtų užsimti informacijos e, sklaida apie Europinius teisės e, aktus skirtus kovai su diskriminacija, turėtų analizuoti informaciją apie diskriminaciją įvai, skirtingose valstybėse. Todėl esu tikra, jog mums reikėtų e, nagrinėti tai, kas vyksta tose institucijose atsakingose už lygybės klausimus. Ir aš žinau, kad e, Mano e, šalyje yra tik tai penkios. Institucijos ir e, personalo yra labai nedaug, kad, e, kad atliktų visą, visą darbą. Beveik visi kalbėjusieji minėjo domenų stoką žinoma, atliekamos yra apsaugo, apklausos ir priklausimas mažumai tai yra asmens apsisprendimo klausimas. Jeigu, tarkim, 5000 nurodė esantis Romais, o manoma yra, kad jų 400 e, tūkstančių. Tai suprantame, kokia situacija yra. Ir jeigu jiems e, geriau yra pasislėpti visuomenėje, niekada neprisipažins, jog priklauso tai tautiniai mažumai. Tačiau mes e, galime rasti galbūt netokių kiekybinių duomenų, galbūt vienos e, e, agentūra atsakinga už pagrindinės teisės e, galėtų tai padaryti, galbūt būtų galima kreiptis į kai kurias Europos domenų bazės tyrimo institucijas kad turėtumėm pagrindą tolesniam darbui. Tad trumpai tokie mano pastebėjimai šią temą. Linkiu Jums kantrybės ir sėkmės, nes tema iš tiesų sunkia. Euh, Ačiū, ponė Bauer, kad e, paaiškinote savo poziciją ir pristatėte visą eilę, e, savo požiūrį visą eilę pozicijų, kurios buvo šiandien išdėstos. Toliau ponė Kilnilsin žodis. Ačiū. Aš irgi noriu padėkoti poniai Parvanovai už tai, kad jis organizavo šį klausimą. Jis yra labai svarbus. Aš e, manau, kad e, mes galėsim toliau geriau mąstyti šiuo klausimu. Pone Bauer, mano nuomonė, e, išsakė minti, kad nereikia globalizuoti šios problemas. Mes kalbam apie moteris iš Romų bendruomenės, iš kitų mažumų. Aš nemanau, kad reikėtų tokių abstrakcijų kurti. E, Aš manau, kad reikia ieškoti konkrečių, aiškių sprendimų. Bendras rodiklis, kalbant apie visas šias moteris e, aptariamas šiandien, būtų toks. Jeigu egzistuoja vienos ar kitos grupės diskriminacija ir priespauda, tai reikia nepamiršti, kad moterys joje patiria dvigubą diskriminaciją. Tai pasakytina apie visas migrantų grupės ir romus taip pat. Taigi vietoj to, kad kalbėtume apie skirtumus tarp migrantų ir romų, ar nereikėtų sutelkti dėmesio daugiau į romus? Man ypač tai aktualu, nes mano regione romų problema labai aktuali. Kovo 25 dieną labai neseniai buvo priimta rezoliucija čia parlamente, kurioje galvojama apie antrąjį vadovų susitikimą Romų klausimais, kuris įvyks Kordoboje. Aš šiek tiek nusivyliau, kad lyčių lygybės aspektas nebuvo įtrauktas į šį pranešimą, nors bendrais ir kaip ir buvo pasveikintas. Aš suprantu, kad šias problemas anksčiau ir vėliau reikės išspręsti, nes reikia sukurti labai e, konkretų požiūrį į problemas, kurias, e, kurios iškyla moterims. Romų moterims iškyla diskrimin... E, romų moteris susiduria su diskriminacija, e, siekdamas pagrindinių teisų susijusių su švietimu, užimtumu, sveikata. Sveikatos apsaugos rytyje Romų moteris yra labai e, smarkiai išnaudojamos, aš plačiai apie tai nekalbėsiu, nes ponė Mihalachė šį rytą apie tai kalbėjo. Neseniai e, pasaulio gydytojo organizacija paskelbė, e, kad vidutinis neštumo, pirmojo neštumo atvejais tarp romų moterų yra 17 metų. Abortai ten taip pat labai anksti pastebėti. Visa tai yra susiję su socialinė klase, to turbūt nereikia net paminėti. Vaikai iš romų šeimų dažniausiai e, patenka į specialias klases mokyklose, kur mokosi kiti vaikai, neretai turintys negalių. Apie tai Europoje turime galvoti. Galimybės gauti darbą, e, lipti karjeros laipteliais, e, priekabiavimas darbo vietoje, visa tai e, yra romų moterų problemos. Taigi jos kenčia nuo dvigubos diskriminacijos, todėl kad jos yra moteris ir todėl kad jos priklauso etniniai mažumai. Norėčiau, kad Europos parlamentas e, lyčių perspektyvą vertintų kaip prioritetinį ir aš tikiuosi, kad ateities diskusijose į tai bus atsižvelgiama. O labai trumpai aš dabar norėčiau išsakyti porą minčių, kurios gal pasitarnaus galimiems sprendimams, kurių jūs ieškote. Taigi, manau, kad reikėtų sukurti politiką, kurioje pagrindinis dėmesys būtų skiriamas Romų moteriams. Ji turi būti tikslingesnė, veiksmingesnė ir matomesnė. Labai svarbu, kad mes pabrėžtume konkrečias problemas čia. Sveikatos apsaugos požiūrių reikia šviesti žmonės, reikia stengtis, kad nebūtų diskriminacijos e, medikų atžvilgių, kad medikai kad medikų tarpe galėtų būti mažumų atstovų ir, kaip žinia, neretai e, sveikatos apsaugos rytyje tautinių mažumų atstovės moteris susiduria su ypatinga diskriminacija. Tai turi, tai turi kažkokius drastiškų pasiekmių jų sveikatai. Kai kuriuose valstybinėse ligonėse ir administracijos įstaigose turi dirbti vertėjai, kurie leistų užkirsti kelią tokioms E, labai rimtoms klaidoms, ypač sveikatos apsaugos ir jie sugirdėjusi tokių istorijų, kai moteriams padaromas abortas, nors jos jo neprašė. Romų moteris negali naudotis savo teisėmis. Neretai yra pažeidžiamas jų asmeninis orumas prievartinės sterilizaciją pritaikant. Kartais tos operacijos yra reikalingos, bet tikrai ne visada. Todėl labai svarbu, kad visos valstybės narės, esančios ES ir kandidatės taip pat imtųsi griežtų priemonių. Tos valstybės, kuriuose vykdoma prievartinė sterilizacija, prioritetinių klausimų turėtų išsikelti šio klausimo išsprendimą atitinkamos moterys turi suprasti, kad teisingumas egzistuoja ir kad yra pripažįstama, kad jos kentėjo nuo tokių papročių egzistuojančių tose šalise. Be bejonės nukentėjusiosius turi sulaukti reikalingos kompensacijos, o atsakingi už sterilizacijos vykdymą turi būti patraukti baudžiamojo atsakomybėn. ES reikalingas teisingumas. Romų moteris irgi yra pažeidžiamos, nes joms kelia, kyla e, priekyba žmonėmis grėsmė ir prievartinės prostitucijos grėsmė. 2009 m. sausio mėnesį buvo priimta rezoliucija dėl ES pagrindinių teisių įgyvendinimo sąjungos piliečių tarpe. Ir paaiškėjo, kad ne visos valstybės narės priėmė teisės aktus, užkirtančius kelią e, priekybai žmonėmis. Kodėl? Todėl, kad ne visi faktai iškelti į šviesą. Turime pabrėžti švietimą, visuomenės informavimą. Dar kartą noriu pabrėžti, kaip yra svarbu, kad jaunos moteris būtų šviečiamos, nes tai yra uh, kelias į jų emancipaciją ateityje. Kai kuriuose valstybės narėse, o gal ir visuose, labai svarbu vykdyti informavimo kampanijas, ypač tarp valstybės tarnautojų. Mes girdėjome apie žmonės, kurie e, kenčia nuo įvairiausių išpolių ir nesdrįsta apie juos skūstis, nes nepasitikė valstybės tarnautais. Taigi turime gerinti Romams teikiamas paslaugas visais valstybės struktūrų lygmenimis turime kelti valstybės tarnautojų kvalifikaciją, kad jie ypatingą dėmesį skirtų tokioms visuomenės grupėms ir galbūt galėtų užkirsti kelią e, toms, pavyzdžiui, organizuotoms, suplanuotoms santokoms. Lyčių lygybė. E, čia praleidau vieną puslapį, sako kalbėtoja, dabar grįšiu prie pasiūlymų. Dėl lyčių lygybės galėčiau pateikti keletą konkretesnių pasiūlymų. Rekomenduočiau, pavyzdžiui, kad būtų sukurtas specialus padalinys, kuriame dėmesys būtų skirtas Romų moterims ES. Tai turėtų būti Europos lyčių lygybės instituto veiklos dalis. Dabar jau yra įkurtas lyčių lygybės institutas ir manau, kad būtų labai gerai, jeigu ten būtų įsteigtas atskiras dalinys Romų moterims. Apie visą eilę problemų mes čia kalbėjom ir toks padalinys galėtų jas spręsti. Be to, taryba, mano nuomonė, turėtų įsteigti specialų etapą, galbūt kokį ypatingą įgaliotinį paskirti, kuris rūpintųsi Romų ir ypač Romų moterų problemomis. Kaip jau sakiau, turi būti stebimos visos ES primamos priemonėmis ir jų įgyvendinimas, kad pagerėtų Romų ir Romų moterų ypač padėtis. Struktūriniu požiūriu norėčiau, kad būtų sukurtas Romams specialus Europos pasas. Tai būtų pasas išduodamas ES gyvenantiems Romams. Toks dokumentas būtų pritaikytas Romų gyvenimo būdui ir jis leistų pripažinti Romų pilietybę. Jie būtų suvokiami kaip ES piliečiai ir galėtų laisvai judėti po 27 ES valstybės narės. Dar vienas dalykas, apie kurį jau buvo kalbėta, bet norėčiau jį dar kartą priminti. Romų moterų organizacijos ir bendrai Romų organizacijos, tokios kaip Europos Romų forumas, turėtų būti įtrauktos į visą ES vykstantį Romų integravimo procesą. Romų ir ypač Romų moterų integravimas į politikos kūrimą yra gyvybiškai svarbus. Jie turi dalyvauti tuose procesuose nuo pradžios iki galo. Reikia geresnio e, Romų moterų asociacijų veiklos finansavimo, jos turi gauti lėšas ir dirbti vis dalyvauti visoje veikloje, kurią mes vykdome. E, e, Ačiū labai. Dabar suteiksime žodį poniai Parvanovai pranešėjai. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Parvanovai už šiu, šį klausimą. Uh, Ačiū labai, aišku, ši tema yra labai jautri, problemos didelės ir kaip ponia Bauer kalbėjo, ne tik aš, bet ir mums visiems reikia daug drąsos siekiant geresnių rezultatų, nei buvo pasiekta likščiol. šiol. Aš pasigendu neapibriešties, pasigendu paprasto vientiso požiūrio signalo, politinės valios išspręsti šią problemą. Tai nėra e, kliūtis. Manau, kad šiandien išklausime daugelį kalbėtojų. Ir labai svarbu pradėti nuo politikos viršūnių eiti link realybės ir padėti spręsti mažas problemas realiame gyvenime. Toks požiūris gal būtų sėkmingesnis. Noriu padėkoti visiems už nuostabes idėjas. Aš pasižymėjau uh, jūsų mintis, kalbėjome apie švietimą, apie būsto suteikimą, užimtumą, sveikatos priežiūros paslaugas. Dabar turime teisėkuros aktus, turime kalbėti apie programų finansavimą, apie skurdą. Skurdas yra taip pat labai svarbi problema, kurią turime spręsti etninių mažumų um, kontekste. Prievartinė prostitucija, taip pat svarbus klausimas, duomenų rinkimas, tyrimai, ekonominė krizė, viską tarsi vainikuoja, turėtume atrasti tinkamą um, požiūrį, kaip spręsti tautinių mažumų ir moterų problemas atsižvelgiant į ekonominę ir finansinę krizę. Uh, Savame suprantama, tautinės mažumos yra labai skirtingos, kai kurios jau daugelį metą, metų gyvena Europos Sąjungoje, kitos e, atvyksta iš skirtingų šalių, atsiranda naujos mažumos. Mes girdėjome, kad kartais daugiau moterų atvyksta ieškodamos darbo, o ne vyrų. Kai kurios moterys atsikelia su visomis šeimomis, kartais su vyrais. Tačiau norint e, užtikrinti tinkamą šių mažumų įtraukti, turėtume kalbėti apie nediskriminavimą. Turime prisiminti, kad Europa yra visų piliečių Europa. Turėtume užtikrinti e, visų mažumų ir visų lyčių lygybę ir vienodas teisės mažumoms. Turėtume pradėti nuo konkrečių problemų, įtraukdami nacionalinės vyriausybės, pirmiausia, aišku, apibrėždami, kas yra mažuma. Aišku, yra istorinių ir politinių e, svertų. Tačiau tik tada galėsime kalbėti apie lyčių lygybę ir tai yra mūsų visų vertybė. Iš tokios perspektyvos žvelgdami galėsime sukurti geresnius sprendimus ir aš tikrai tikiu, kad tokiu būdu mus tikrai lydės sėkmė. Noriu padėkoti visiems Aš pasižymėjau jūsų pasiūlymus, tikiuosi, kad sulauksiu jūsų paramos, o aš tikiuosi, kad savo pranešimą pateiksiu 16 balandžio. Lauksiu jūsų pakeitimų. Dėkoju. Merci beaucoup, Madame Parvanova, pour. Euh, euh Ačiū labai, pana Parvanova. Aš taip pat bandžiau apibendrinti šių klausimų rezultatus. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti visiems. E, ši tema e, mums e, ypatingai svarbi ir pirmiausia turime panagrinėti, kokie teisės aktai ES yra ir kaip jie realiai taikomi valstybėse narėse. Tai būtų geras žingsnis į priekį. Daugelis iš jūsų kalbėjo, kad e, jums trūksta statistinių duomenų. Manau, kad turėtume sutelkti dėmesį į konkrečius veiksmus nes visi mūsų komiteto nariai aktyviai dirba siekdami, kad neliktų neligybės. Kalbame apie socialinę sanglodą, horizontalų požiūrį, kovą su įvairiomis problemomis. Šie klausimai yra labai svarbus. Aš Noriu pabrėžti, kad socialinė neligybė dažnai susijusi su tam tikra asmenų grupe. Ir čia svarbiausia būtų teikti tinkamą informaciją tai asmenų grupiai, kalbant apie sveikatos priežiūros paslaugas, e, įtraukti į darbo rinką. Išgirdome tikrai įdomių minčių. Noriu padėkoti visiems, noriu padėkoti ekspertams, noriu padėkoti kolegiams ir kolegoms, kurie dalyvavo šiame posėdyje, šiame klausime šį rytą. Noriu palinkėti visiems daug drąsos ir energijos, ypač poniai Parvanovai. Noriu padėkoti ir mūsų sekretoriatui ir vertėjams, kurie lydėjo.